Guten Abend. Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Ich begrüße Sie herzlich zur Sitzung des Haushaltskontrollausschusses und rufe. Labas vakaras. Sveiki susirinkę į biudžeto kontrolos komiteto posėdį. Pirmas darbotvarkės punktas - darbotvarkės tvirtinimas, pasiūlymų dėl pakeitimų negavau. Dėl antro darbotvarkės klausimo galiu pasakyti, kad kont news leidinys yra spausintas, galite pasiskaityti pirmininkės pranešimas, trečiasis darbo tokias klausimas. Komisijos sažiningumo politika, ypač komisijos generalinio sekretorijos skirimas, balsuosime dėl 129 pakeitimų rezoliucijos tekstai, ar frakcijų atstovai yra pasirengę balsuoti. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad e, rezoliucija E, galite pasirašyti, kuomet bus jau parengtas konsoliduotas tekstas ir galite pareikšti tą norą bet kokiu metu. Galime pradėti balsuoti ir visi turite balsavimo korteles, veikiausiai visi išskyrus pirmininkę. Ir jūs neturite, aišku, tai turėsite po to pranešti, kaip balsavote arba paprašau kolegų kaip nors susiveikti balsavimo korteles, pradėkime balsuoti. Noriu pirmiausia Jums pasiūlyti balsuoti dėl kompromisinių pakeitimų tam, kad balsavimo eigas sklandžiau vyktų. A, kompromisinis pakeitimas, kas už? A, kompromisinis pakeitimas, nuo jo pradėkime. Jeigu leisite, norėdami pasilengvinti balsavimą, pradėsime pirmiausiai nuo kompromisų. 12, 12 pastraipą. Kas už, kas prieš susilaiko pritartam. B kompromisinis pakeitimas, e, nauja versija, dėl kurios buvo sutarta šešėlinių pranešėjų sustikime naujasis, naujoji pastraipa prieš 19 pastraipą. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. C. Kompromisis pakeitimas 22 pastraipa. Kas už? Kas prieš susilaiko pritarta. D. Kompromisinis pakeitimas. Kas už? Kas prieš susilaiko pritarta. E. Kompromisinis pakeitimas. Kas už? Kas prieš susilaiko pritarta. F kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. G kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. H kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta. Į kompromisinis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Pritarime visiems kompromisiniams pakeitimams, taigi Dabar galime balsuoti dėl 14 pakeitimo, 13 įtrauktas į B kompromisą, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 15 pakeitimas už, prieš susilaiko pritar, atmesta. 18 pakeitimas už, prieš susilaiko atmesta. 19 kas už, prieš susilaiko atmesta. 20 pakeitimo Pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Antroji dalis atsiimta, 21 ir 22, kas už, kas prieš susilaiko atmesti. 23 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesti. 24 pakeitimas atkrinta. 24, ne, balsuojame, kas už, kas prieš susilaiko atmesti. 25, kas už, kas prieš susilaiko, pasitikrinkime dėl 25 elektroninių būdų. Balsuoti baigiame. Pritarta 26 pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaiko atmestas 27, kas už, kas prieš, susilaiko atmestas. 28 už prieš susilaiko, pasitikrinkime dėl 28. Balsuoti baigiame. Pritarta 29, kas už, kas prieš susilaiko, atmesta 30, kas už, kas prieš susilaiko, pritarta 31, kas už, kas prieš susilaiko, pritarta 32, kas už, kas prieš susilaiko susilaiko atmesta. 303 kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 34 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 35 su žodinė pataisa, nematau prieštaraujančių, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 36 kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 38 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 39, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 40, kas už, kas prieš susilaiko atmesta, 41, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 42, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 44, kas už, kas prieš susilaiko, ar galime pasitikrinti dėl 43. Mm. Balsuoti baigiame pritarta. 44, kas už, kas prieš, susilaiko. Atmesta, 45 už prieš susilaiko pritarta, 46 už prieš susilaiko pritarta, 47 už prieš susilaiko atmesta, 49 už prieš susilaiko pritarta, 51 Kas už, kas prieš susilaiko, atmesta 52, kas už, kas prieš susilaiko, pritarta 53, už prieš susilaiko, pritarta 54, už prieš susilaiko, atmesta 55 už prieš, susilaiko atmesta 56 dvi dalys, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko atmesta 58 kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 59 kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 60 už prieš susilaiko pritarta, 64 už prieš susilaiko pritarta, 65 kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 66 dvi dalis kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas ar norite pasitikrinti. Gerai, tikrinamės dėl 66 pakeitimo pirmosios dalies. Ar kas dar neturi balsavimo kortelės, visi turite kortelės, aš taip pat balsuoju už 40, už 15 e, prieš. Ar turite kortelę ar ne? Ačiū, pan Černiecki, taigi atmesta. Nesuprantu, ką sakote, sako pirmininkė. Ne. 65 balsavimo rezultatai buvo visiškai aiškus, patikėkite. 66 pakeitimo pirmoji dalis atmesta, antroji dalis už prieš susilaiko atmesta. 67 ir 68 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 69 kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 70 kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 71 kas už, kas prieš susilaiko atmestas 72 už prieš susilaiko pritartas 73 už prieš susilaiko atmestas 74 už prieš susilaiko atmestą 75 kas už prieš susilaiko atmestą 76 už prieš susilaiko pritarta 78 už prieš susilaiko pritarta Tikrinamės dėl 78 elektroninių būdų, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesti akivaizdžią balsų daugumą. 79 kas už, kas prieš susilaiko atmestą. 81, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 83, kas už, kas prieš susilaiko 83. Ponas Valė norėjo, kad būtų balsuojama dėl 83 atskirai, kas už, kas prieš. Susilaiko atmesta 84, kas už, kas prieš. Susilaiko atmesta 85, kas už, kas prieš susilaiko Atmesta 86, e, kas už. Dėl 86, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 87, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 90, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 92, kas už, kas prieš susilaiko atmesta 93, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 94, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 95, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 98, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 101, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 102, kas už, kas prieš susilaiko. Galime pasitikslinti 102. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Atmesta. 103 kas už, kas prieš susilaiko. Atmesta. 105 kas už, kas prieš susilaiko. Atmesta. 108 e, pasitikrinkime dėl 108, nes neaiškus balsavimo rezultatai. balsuoti. Baigiame pritarta 109, kas už, kas prieš susilaiko. Atmesta 110, kas už, kas prieš susilaiko. Atmesta 111, už prieš susilaiko. Atmesta 112, kas už, kas prieš susilaiko. Atmesta 120 dabar, kas už 24 a nauja pastraipa už prieš susilaiko atmesta, 127 kas už kas prieš susilaiko atmesta. 129 kas už kas prieš susilaiko atmesta. Konstatuojamosios dalis, pirmasis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, antrasis pakeitimas kas už kas prieš susilaiko pritarta, trečias pakeitimas kas už kas prieš susilaiko pritarta, ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko, pritarta penktasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko, atmesta. Šeštas pakeitimas už prieš susilaiko, pritarta septintasis už prieš susilaiko, pritarta devintasis už prieš susilaiko, atmesta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko, atmesta dvyliktasis, kas už, kas prieš susilaiko, pritarta. F konstatuojama dalis, kas už, kas prieš. Ne, pirmininkė atsiprašo. Galutinis balsavimas vardiniu būdu pradedame balsuoti. Balsuojame. Is, closed, Balsuoti baigime 21 už, 3 prieš 4 susilaikė. Aš taip pat balsuoju už. Ačiū. Ačiū taip pat ir sekretariato darbuotojams, jie tikrai sunkiai padirbėjo sekmadienio vakare. Netgi noriu tik priminti, kad e, pakeitimų terminus galima teikti iki 13 valandos plenariniam posėdžiui, tačiau aš raginu visus e, to nedaryti, nes pasiektas sustarimas ir taip yra pakankamai trapus. Please. Yeah. The ones who do not want to participate in the hearing of the Tie, kurie nenori dalyvauti klausimuose e, kandidatų į Olafo generalius direktorius, prašau jų išvykti iš salės ir padaryti tai kuo tyliau. liebe Kollegin, liebe, ja, could be, ja. Can we continue? The more time we spend now, the more we will have. Kuo ilgiau dėlsime, tuo ilgiau mums reikės e, dirbti iki išnaktų. Ja, ja, dann machen wir weiter in der Tagesordnung. Taigi, tęskime darbo atvirkį svarstymą kandidatų užimti Olafo generalinio direktoriaus posto klausimas. 40 minučių numatyta kiekvienam kandidatui, bet celės tvarka. Kandidatūrą svarstysime po to, po trumpos pertraukėlės ir pasitarimo iš karto balsuosime. Geriau jau šiandien 23 val. vakaro tą padaryti, nei ketvirtadienį po pietų. Taigi pradėsime nuo pirmojo kandidato, tai yra ponas Itelė. Kas nors pakvieskite kandidatą, o jis jau atvyko puiku. Taisyklės aiškios, Penkias minutės suteiksime kandidatui prisistatyti ir pagal Deonto sistemą pradėsime diskusijas. Vilė Itelė, mūsų puikiai pažįstamas kandidatas. Sveiki atvykę, jums žodis. Is this mine? Yeah, this is, no, this okay. is mine and you have yours on the other side. Yeah. Somebody has. Nothing. Yeah. Ah. Yeah. yeah. <laughs> Sorry. Sorry. About this. Madam Chair, honorable member. Pone pirmininkė, garbus nariai, pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad OLAF vaidina labai svarbų vaidmenį, kalbant apie patikimumą ir pasitikėjimą Europos Sąjunga apskritai. Tačiau dabar yra trys Taigi dabar yra trys pagrindiniai klausimai. E, tai yra pasitikėjimas, bendradarbiavimas ir motivacija. Šie klausimai yra tampriai tarpusavėje susiję. Pagal Eurobarometro apklausą dauguma piliečių galvoja, kad ES institucijose įsigalėjęs sukčiavimas ir korupcija. Ir čia Olafas gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį, susigražinant piliečių pasitikėjimą. Olaf turi taip pat susigražinti ir suinteresuotų šalių pasitikėjimą, o tai geriausia galima pasiekti geriau bendradarbiaujant su žmonėmis. Kalbėdamas apie suinteresuotas šalis, aš turiu omenyje jūsų komitetą, tarybą, valstybės narės, audito rūmus ir priežiūros komitetą. Ir čia norėčiau pabrėžti, kad priežiūros komitetas turėtų mm, gauti visą informaciją reikalingą norint atlikti savo pareigas. Prieš 15 metų aš dirbau e, Teisingumo ir vidaus reikalų taryboje ir jau tada vyko preliminarios diskusijos apie EPO, apie Europos prokuratūrą. Jau tada buvo kalbama apie jos sukūrimą. Po 15 metų e, sprendimas dėl to, kada reikėtų pradėti šios darbus, buvo pagaliau priimtas. Taigi dabar nebėra galimybės suklysti. Nuo pat pradžių OLAF ir Europos prokuratura turi bendradarbiauti sklandžiai. E, turi būti aišku, kokios pareigos kam priklauso ir kokia yra sprendimų prieimimo procedūra, kad būtų išvengta darbo pasikartojimo ir dubliavimuose. Šis darbas turėtų, šių dviejų institucijų darbas turėtų vienas kitą papildyti. Ir čia svarbiausia bus keistis informacija, o geriausia būtų pradėti e, šią veiklą iš karto nuo pačių tų institucijų direktorių. Teisinė bazė turi būti patikslinta ir harmonizuota. Pavyzdžiui, PVM tyrimai, proc procesinės garantijos. Taip pat OLAF ataskaitų pripažinimas nacionaliniuose teismuose. Aš noriu pabrėžti, kad OLAF ir toliau, taps, ir toliau bus nepriklausomų svarbių veikėjų. E, kalbant trumpai, e, mano puoselėjama OLAF vizija yra skaidri, nešališka, stabili, etiška, efektyvi profesinė, e, subalansuota pagalytis ir patraukli darbo vieta. Visi šie pokyčiai turės pasiekmių darbuotojams, o darbuotojai yra didžiausias turtas, kurį turi Olaf. Ir todėl labai svarbu jų, juos įsiklausyti, jiems suteikti galimybių toliau mokytis ir parodyti jiems, kad e, jie gali pagristai tikėtis paaukštinimo. Pone pirmininkė, nereikia imtis revoliucijos, tačiau tobulėti, kur tikrai dar yra. O dabar jums leidus norėčiau apžvelgti savo patirtį. Nuo 1984 iki 1988 metų aš buvau e, pavaduojantis e, e, prokuroras ir policijos vadovas trijose apygardose. Toliau peršokau į kitą e, tvoros užtvaros pusę ir tapau advokatu. Taip pat e, Buvau pavaduojantis teisėjas vienerius metus, paskui buvau išrinktas į Suomijos parlamentą, kur buvau konstitucinės teisės komiteto pirmininkas. Ten buvo kalbama daug apie pagrindinės teisės. Toliau tapau vidaus reikalų ministru ir premjero pavaduotoju, taip pat buvau e, teisingumo ir vidaus reikalų tarybos nariu. Po to buvau išrinktas į Europos parlamentą buvau biudžeto ir biudžeto kontrolės komiteto nariu ir pasaruosius šešerius metus buvau audito rūmų nariu. Ir kaip žmogus aš esu tiesus, pragmatiškas, e, komunikabilus ir tikrai neturiu jokių implikacijų, kurios galėtų lemti interesų konfliktą. Dėkoju. Ačiū. Pradėsime diskusijas. Pirmasis klaus Petri Savarma. Viena minutė skiriama klausimui, viena atsakymui. Prašau. Ačiū, panė pirmininkė, aš norėčiau padėkoti ponui Eitilą už tai, kad jis pas mus atvyko į šios klausimus. Du klausimus norėčiau užduoti. Pirmasis yra susijęs su Europos audito rūmų vaidmeniu. Man būtų įdomu sužinoti štai ką. Ar auditorumai gali suvaidinti kokį nors vaidmenį e, jūsų labai svarbiame darbe? Ir ar Olafas gali gerai panaudoti audito rūmų turimą informaciją? Ir ar jūs norėtumėt kaip nors ką nors pakeisti? O antras klausimas yra susijęs su skaidrumu. Kaip jūs įsivaizduojate, ką reiškia skaidrumas Olafe ir ypač kaip galima būtų geriau apsaugoti e, tyriamųjų asmenų teisės. Ir ar jūs ketinate keisti ką nors šioje srityje? Dėkoju. Ačiū Jums už Jūsų klausimą. Pirmiausia, dėl audito rūmų Jau kuris laikas mane neramina tai, kaip e, ši institucija bendradarbiauja su Olafu. Todėl, kad e, bendradarbiavimo beveik nėra. Beveik 500 auditorių nuolat dirba vietoje, tačiau jie niekuomet nesusitinka, neregiami bendri jų mokymai, jie nesikeičia patirtimi. Ir aš nenoriu pasakyti, kad auditorė neturėtų atlikti jiems patikėtų funkcijų, bet aš tik noriu pasakyti, kad jei jie, jie, jie dirbdami savo darbą galėtų ir padėti mums, būtų labai gerai. Todėl mums reikia stiprinti bendradarbiavimą su audito rūmais. Ir šiandien pinigų visi turime vis mažiau, todėl reikia ieškoti galimybių dirbti geriau. Nes audito rūmai yra, yra iš tikrųjų institucija, kuri turi didžiulių išteklių. Reikėtų jais geriau pasinaudoti. Dabar apie skaidrumą. Aš jau minėjau, kad skaidrumas yra viena iš svarbiausių mano vertybių esu iš Suomijos ir todėl aš noriu, kad skaidrumas būtų visur, kad jo būtų visur. Ir kai kalbame apie mokesčių mokėtojų pinigus, viskas turi būti daroma skai, e, skaidriai. Ir aš norėčiau, kad Olafas teiktų kuo daugiau informacijos priežiūros komitetui. Ir jūsų komitetui. Tik tai taip galima bus dirbti ateityje. Taip, be abejo, gal tam tikrais atvejais reikės padaryti tam tikrų išimčių, bet kartais tai yra neišvengiama. Ir e, tos išimtis gali būti susijusios tik su uh, vykstančiais tyrimais. Pone Ajala Sender. Labas vakaras, ponia Itela, labai malonu Jūs matyti šioje salėje. Mes uh, Prisiminame, kad dirbti su jumis visuomet buvo labai malonu, visuomet gerai bendradarbiavome čia Europos parlamente ir po to, kai jūs perėjote dirbti į audito e, e, rūmus. Ir puiku, kad dabar jūsų karjeroje atsiveria naujos galimybės. Ir aš žiūriu e, jūsų gyvenimo aprašymą, matau, kad jūs esate dirbęs ir policijoje, ir teisme. Ir aš norėčiau jūsų paklausti apie Olafo ir priežos komiteto santykių krizę. Nes aš manau, kad tai yra tas dalykas, kurį reikėtų spręsti pirmiausia. Man būtų įdomu sužinoti, kaip jūs įsivaizduojate Olafo santykius su priežiūros komitetu. Tai būtų labai svarbu, lygiai taip pat kaip ir Elgesio kodeksas taikomas e, tyriamųjų asmenų e, atžvilgių. Įdomu būtų taip pat sužinoti ir kaip jūs įsivaizduojate savo bendradarbiavimą su Europos e, prokuratūra, nes žinome, kad prie šio projekto prisijungia vis daugiau šalių. Taip pat įdomu sužinoti, ką jūs galvojate apie policijos vaidmenį mes norėtume, kad Olafas galėtų tikrai veiksmingai gerai bendradarbiauti su Europos prokuratūra. Ir kaip jūs įsivaizduotumėt tą bendradarbiavimą ateityje? Kaip galima būtų tą užtikrinti? Kaip galima būtų įtikinti visas valstybės narės, kad e, mums reikia, kad Europos prokuratūros galiojimai būtų platesni ir kad jį galėtų gerai bendradarbiauti su Olafu. Dėkuoju už klausimus. Pirmiausia, priežiūros komiteto vaidmuo. Jau minėjau, kad aš norėčiau sustiprinti mūsų bendradarbiavimą ir aš norėčiau, kad e, tas komitetas vaidintų svarbesnį vaidmenį. Kaip jau minėjau, Aš norėčiau visais atvejais teik, teikti visoms institucijoms kuo daugiau informacijos, išskyrus, aišku, tam tikrus atvejus. Aš ir pats dirbu priežiūros institucijoje ir aš žinau, kad priežiūros institucijos nėra jūsų priešas. Jos kartai išsako kritikos Bet labai dažnai tą kritiką reikia reaguoti kaip informacija apie tai, ką galima būtų dar patobulinti savo veikloje. Taigi aš pasisakyčiau už, už kur kas glaudesnį bendradarbiavimą. Bet to mes turime ne tik bendradarbiauti ir aiškiai pasakyti, kad priežiūros komitetas turėtų mums teikti patarimus, konsultacijas, jis turėtų veikti kaip etikos komitetas. Ir, pažiūrėjau, jei man iškiltų kokį nors klausimą dėl etikos, aš turėčiau turėti galimybę juos kreiptis ir susilaukti atsakymų. Dėkoju, ponas Černeski. Jūs esate kalbėtų sąraše. Ne? Iš EKR frakcijos niekas nenori pasisakyti? Dėkoju ir aš norėčiau padėkoti ponui Iteda. Aš turiu du klausimus. Į vieną jūs jau atsakėte, nes aš norėjau paklausti jūs apie jūsų santykius su priežiūros komitetu Priežiūros komitetas skundžiasi, kad e, jūs netikite jam pakankamai informacijos. Taigi, kaip jūs spręsite šią problemą? Ar jūs užtikrinsite, kad komiteto nariai galėtų susipažinti su visais e, visų bylų e, dokumentais? Ar gal jūs kažkaip kitaip įsivaizduojate tą bradarbiavimą? Ir dar vienas klausimas. Jūs turite ilgą karjerą ir esate dirbęs ir Suomijoje, ir ES institucijose. Gal jūs galėt, galėtumėt e, paminėti kokias nors, dvi, e, paminėti dvi svarbiausias politinės iniciatyvas, kurias jums pavyko gyvendinti per savo ilgą karjerą. Dėkoju. Dabar kaip mes teiksime informaciją priežiūros komitetui? Aš jau minėjau, kad aš norėčiau suteikti šiam komitetui visą e, informaciją, kurią galiu suteikti uh, laikydamasis teisinių o, o, nurodymų. Kartais tam tikrų, o, tam tikrų dalykų negaliu atskleisti dėl to, kad vyksta tyrimas, bet po to, kai jis jau yra baigtas, be abejo, galime tą informaciją pateikti. Ir mes dirbame savarankiškai, nepriklausomai ir turime priežas komitetas, kuris turi žinoti, ką mes darome. Antras atvejs, pavyzdžiui, kai pradedama yra byla ir po to nu, nu, yra, yra nutraukiama. Tokiu atveju reikia pateikti informaciją apie tai, kas vyksta. Nes jei informacijos jūs negauna, tuomet galima žaisti su statistikos duomenimis. Nes jei neturite duomenų, tuomet turėsite tiesiog liauti statistikos duomenimis. O tai nėra gerai. Aš norėčiau stiprinti mūsų tarpusavio pasitikėjimą su priežiūros komitetu. Ir dar vienas dalykas. Praneši, e, parlamente aš rengiau pranešimą kažkada dėl biudžeto. Tuomet laikiausi griežtos pozicijos. Bet akivaizdu, kad e, Gal kas nors pritarė mano tą griežtą poziciją, gal kas nors ne. Bet tai tą paminėčiau kaip pavyzdį vienu tokio savo kaip politinį pasiekimą. Bartas. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, pirmininkė. Noriu toliau pasigilinti į sudėtingus tarpusavio santykius tarp buvusio Olafo generalinio direktoriaus ir priežiūros komiteto. Atsakydamas į Martijos klausimą, e, jūs pagristai paminėjote, kad e, tarpusavio santykiai turėtų būti pakankamai atviri. Tačiau ar galite užtikrinti, kad bus stabdamas e, naujojų generaliniu direktoriumi užtikrinsite visapušką atvirą bendradarbiavimą su priežos komitetu ir kad išspręstumėte visus likščiolinius e, ginčius ir nesklandumus bei ištirti visas bylas, ar galite mums prižadėti visapusišką skaidrumą ir viešumą bendradarbiavimo su priežos komitetu. I said here before that Aš jau minėjau, kad skaidrumas yra viena mano esminių vertybių. Aš e, suteikčiau visą teisę tai manomą informaciją. O tai reiškia, kad visa informacija mm, ir dėl vykstančių tyrimų. Aišku, čia nepriklausytų nuo vieno manęs, bet aš stengčiausi sustiprinti jų vaidmenį. E, kad jie taip pat galėtų dirbti kaip ir etikos komitetas. Taigi jie gautų ne tik e, informaciją, bet prižiūrėtų, teiktų teisinės konsultacijas, bet būtų ir etikos komitetas. Ir taip pat e, galvojau apie tą Olafo kontrolieriaus pasiūlymą. Turiu pasakyti, kad e, nesu labai teigiamai dėl to nusiteikęs. Kodėl kurti papildomus lygmenis? Jau dabar turime profesionalų priežiūros komitetą, pasitikėkime jų profesionalių darbų, o Olafas e, privalo suteikti visą informaciją, kurią, kurią tik įmanoma suteikti. Ponas Dejong. Dėkoju. Du klausimus turiu. Pirmasis susijęs su priežiūros komiteto kontrolės funkcijomis. Priežiūros komitetui galima būtų suteikti daugiau įgaliojimų šios rytyje, kad jis geriau galėtų dirbti. Tuo tarpu valstybės narys skundžiasi, kad yra neaiškios Olafo veiklos procedūros, ir jų surinkti įrodymai netitinka valstybinarių teisinės sistemos, ką ketinate daryti, kad pagerintumėte Olafo įrodymų rinkimo procedūrą ir e, tyrimų eigą, kiek žinau, jūs pats neturite tyrėjo darbo patirties. Ir antras klausimas susijęs taip pat ir su administravimo funkcijomis, ar galėtumėte E, papasakoti, kokiu turite gebėjimų administravimo srityje, tiktų, kurie tiktų užimti šias pareigas. Ačiū. If I, uh, understand... Jeigu tiksliai supratau, jūs klausėte vėlgi apie tą priežiūros e, politiką, priežiūros strategiją ir kaip e, ji siejasi su procesinėmis pagrindinėmis teisėmis. Aš e, manau, kad norint, kad viskas vyktų sklandžiai, reikia keisti reglamentą. Pavyzdžiui, aš nesu visiškai įsitikinęs, kad susiję asmenys negali turėti jokios prieigos prie Olafo dokumentų. Pavyzdžiui, administraciniai tyrimai nėra tokie mm, griežti, netiek pažeidžia asmenų teisės kaip baudžiamieji tyrimai. Aš nesutinku, nes galbūt situacija kaip tik yra dar blogesnė. Iš pradžių vyksta administracinis tyrimas, o paskui galbūt po dviejų metų tęsiasi pradedant baudžiamą į tyrimą. Taigi e, tas asmuo turi laukti be galo ilgai. O ES viena pagrindinių vertybių yra ta, kad visą laiką tyrimas ir teismas turi būti sąžiningas. Tačiau kaip galima pasiruošti sąžiningam teismui, jei nežinai visų e, su savimi susijusių detalių? O Sažiningas teismas prasideda ne prasidedant teismo posėdžiui, bet prasidedant e, tyrimui. Tai yra labai ilga, ilgas procesas. Taigi aš tikrai manau, kad pakeitus reglamentą galėtume užtikrinti šių klausimų skaidrumą. Nes uh, E, iš tikrųjų, Europos prokuratūros įsteigimas yra irgi puikia galimybė, tačiau reikia viską harmonizuoti ir patikslinti taip pat ir reglamentą, kadangi kitaip gali kilti tam tikrų pavojų susijusių su šiuo bendradarbiavimu. Dabar kolega Balė. E, Dėkuoju, turiu du klausimus. Pirma, kaip jūs ketinate pagerinti santykius tarp Olafo ir valstybių narių? Uh, Iš tikrųjų e, buvo paskelbta labai daug rekomendacijų, tačiau jų niekas nepaiso. Taigi man įdomu, kokie būtų jūsų veiksmai. Aišku, politiškai tai būtų sunku. Ir kokie, koks būtų Olafo vaidmuo, kalbant apie naują Europos prokuratūrą ir e, kaip bus valdomi tyrimai, kai bus užtikrinta, jog nesidubliuotų veikla. Žvelgdamas į jūsų gyvenimo aprašymą, matau, kad jūsų ir politinė karjera yra įspūdinga. Taigi, kaip jūs galėtumėte užtikrinti mūsų komitetą, kad, jūsų, kad būsite nešališkas atsižvelgiant į, į savo politinę praeitį. Ačiū. Iš tikrųjų, per minutę nelabai spėsiu atsakyti, bet pirmą, dėl valstybių narių, jos yra labai svarbios, e, gyvybiškai svarbios. Ir dabar yra kuriami AFKO konstituciniai komitetai kiekvienai valstybėje narėje. Jie taip pat čia galėtų suvaidinti svarbu vaidmenį. Ir kiekvienai valstybėje narėje reikėtų užtikrinti, kad e, Olafo ataskaitos būtų laikomos e, pripažintais teisminiais dokumentais. Taip pat, kaip jau ir minėjau, vienas svarbiausių priemonių yra e, keitimasis informacija. E, o kaip tai praktiškai vyks, reikia dar pagalvoti. Manau, kad pirmiausia turėtų viskas prasidėti nuo direktorių aukščiausio lygio Čia turėtume pradėti keistis informaciją, paskui būtų kažkokie ryšių pareigūnai. Taigi svarbu pradėti kalbėti apie visus šios klausimus aukščiausiame lygmenyje. Kaip minėjau, negalime savo leisti suklysti. Reikia nuo pat pradžių užtikrinti labai stiprų bendradarbiavimą ir labai e, didelį skaidrumą. Aš jau tiek siekiu esu matęs, kaip e, kalbami labai gražus dalykai, tačiau paskui institucijoms pradėjus dirbti, tuoj pat iškyla siena tarp jų. Atsiprašau, dar vienas kolega. Pone Žak. Pone, norėčiau Jums užduoti vieną klausimą. Neseniai mes sužinojome ir sunerimome, kad mirė ponas Totorina. E, jis buvo atsakingas už Kalabrijos mafiją. E, internete, e, YouTube pasirodė tam tikrą informaciją, įvairių reportažų ir aš vos nuo kėdės nenukritau, matydamas vieną reportažą per Prancūzijos televiziją, kur sakoma, kad 35 metų yra vienas jaunuolis, vienas asmuo, kuris yra pristatomas kaip būsimasis šio didžiojo manitų pasiekėjas ir atrodo, kad e, daugelis milijardų eurų skiriama Kalabrijos mafijos, kad būtų nuversta Europos Sąjunga. Atsiprašau, Kalabrijos mafija gauna labai daug milijardų eurų iš ES fondų. Ir kaip jūsų, jūsų ofis reaguotų į, tokį, į tokias naujienas? Na, jeigu aš būsiu išrinktas, mano pirmiausias prioritetas, svarbiausias prioritetas bū, bus kova su organizuotais tarpvalstybiniais nusikaltimais didžiaisiais nusikaltimais, rimtais nusikaltimais, kadangi e, aplinka keičiasi nuolatos, nusikaltėliai nuolat išmoksta ir sužino naujų dalykų ir labai svarbu vėlgi, norint sekti kintančią informaciją, reikia bendradarbiauti tarp institucijų, taip pat turėti tinkamų priemonių. E, kai kurie nacionaliniai audito rūmai taip pat e, pradeda uh, naujai naudotis duomenimis. Aš nesu profesionalas, bet e, įsivaizduoju, kad jeigu yra tam, tikra, tam tikras duomenų kiekis, e, audito rūmose, Eurojuste, komisijos direktoratuose galima surinkti ir aptikti visą informaciją apie netitikimus ir sukčiavimą. Ir Taip pat dirbtinis intelektas, robotai taip pat e, gali padėti mums naujai e, spręsti šį klausimą. Ir tada organizuotum, su organizuotų nusikaltimumu ir mafija taip pat galima būtų e, kovoti kitaip. Kolegas Salafranka. Džiaugiuosi matydamas kolegą Italą, galėdamas jį pasveikinti šioje salėje ir matydamas, kad jis kandidatuoja šias pareigas, susipažinome su jo gyvenimo prašymu, e, profesinė patirtimi, ponas Vytala dirbo vyriausybės ministru, tikrai galime būti tikri, kad jis yra sukaupęs pakankamai vadovavimas patirties, e, vadovavimas savo šaliai vadovų taryboje, taip pat jis buvo šio parlamento vicepirmininku, dirbo biudžeto kontrolės komitete, tai yra tinkamas užimti šias pareigas. Ponas Itala kalbėjo apie teisę gauti informaciją ir e, asmenų, kuriuo atžvilgiu vykdomas tyrimas teisės. E, manau, kad reikia užtikrinti taip pat ir, kad nekiltų grėsmė tyrimo eigai tas teisės augant ir taip pat būtų užtikrinti sklandų darbiavimą su OLAFO priežiūros komitetu. Kadangi dirbau biudžeto kontrolės komitete, tai puikiai žinau, koks svarbus yra bendradarbiavimas tarp jūsų komiteto ir Olafo kaip e, suinteresuotas subjektas, biudžeto kontrolės komitetas e, e, atstovauja tiesiogiai piliečiams Todėl tas bendravimas iš tiesų yra labai svarbus. Aš atvyksiu jūsų komiteto posėdžius, kada tik e, pageidausite ir taip pat norėčiau palaikyti asmeninius tarpusavio ryšius, nes pasitikėjimas tarp biudžeto kontrolės komiteto ir Olafo yra iš tiesų labai svarbus. Ir šis bendradarbiavimas tikrai yra pats svarbiausias ir aš norėčiau, kad tarpusavio pasitikėjimas būtų atkurtas. nes atgavę jūsų pasitikėjimą mes atgausime taip pat ir piliečių pasitikėjimą. Kolegai Balčyčių žodis. Ačiū, gerbiamą pirmininkę. E, gerbiamas kandidatė, turbūt jūs esat vienas iš tų keturių, kuris turit didžiausią patirtį tiek biudžeto kontrolėje, tiek e, Europos audito rūmose. Ir turbūt jūs prisimenat apie mūsų diskusijas, kur buvo kalba apie tam tikrą valstybių narių duomenų rinkimo sistemą. Ir po šią dieną valstybėse narėse nėra vieningos e, duomenų rinkimo sistemos ir pateikimo jos. Iki šiol Olafas neturi prieigos prie e, atskirų valstybių narių duomenų susijusių su ES pinigų įsisavinimu. Ir ar jums netrodo, kad tai, yra, kad tai yra svarbi problema, kalbant apie tai, kad reikia kovoti ne su pasiekmėmis, o su priežastitimi. Ir antras klausimas, Olafas yra nepriklausoma institucija tačiau atsakinga už jos veiklą yra Europos komisija. Ar jūs tenkina šiandieną santykiai su Europos komisija ir kaip Jūs manote, ar tai yra pakankamas bendradarbiavimas tarpusavėje? Ačiū. Yeah. Yeah, thanks. Uh, yeah, you are absolutely. Esate visapusiškai teisus. Bendras duomenų bankas yra labai svarbu ir būtina bendradarbiauti su valstybėmis narėmis tam, kad jį sukurtume, kad e, dalintumėmės surinktais duomenimis ir tai būtų geriausias būdas kovoti su pažeidimais. Tam reikia, žinoma, labai daug darbo įdėti, kalbėti su visomis valstybėmis narėmis atskirai, nes e, duomenų rinkimo sistema Jose yra labai skirtinga, vyksta įvairiais likmenimis, tačiau taip pat e, ir bendarbiavimas su komisija Olafai yra labai svarbus. Olafas yra sudėdamoji komisijos dalis. Tačiau turite nepamiršti, kad e, kalbant apie atliekamus tyrimus negali kilti nei menkiausios abejonės dėl tyriejų nešališkumo. Turi būti visiškai Aišku, kad OLAFas kaip institucija yra nešališkas, pradėdamas ir vykdydamas savo tyrimus. Kolega Štechovskis. Ačiū, pana pirmininkė, už e, ir ačiū kandidatų už prisistatymą. Du klausimus noriu užduoti. Pirmasis apie tai, kokia yra jūsų koncepciją samdant naujus Olafo darbuotojus. Kaip žinome, Olafas visuomet e, įdarbindavo aukščiausios kvalifikacijos pareigūnus, žinančius, kaip kovoti su organizuotų nusikalstamumu ir pinigų plotu ir toliau. Kaip ketinate motivuoti šios žmonės prisijungti prie Olafo? Antrasis klausimas E, susijęs su Olafo vykdomų tyrimų, e, galbūt netgi santraukos pateikimo e, Europos parlamento nariams. Kodėl Olafas nenori labiau viešinti turimas informacijos ar ketinti pakeisti šią situaciją? Kaip minėjau, Darbuotojai yra didžiausias Olfo turtas ir jie privalo būti motivuoti. Jie turi žinoti, kad yra sudėdamoji komandos dalis ir bet kur dirbdamas aš e, stengiuosi veikti kaip e, komandos dalis ir noriu, kad e, kiekvienas organizacijos darbuotojas jaustųsi tos komandos dalimi. Žinoma, vadovas turi nurodyti darbo kryptį ir paskatinti visus e, siekti tų pačių tikslų. Žinoma, labai svarbu darbuotojus motivuoti tinkamai tam, kad jie turėtų galimybės e, e, siekti karjeros, dalyvauti įvairiuose mokymuose. Žinau, kad dabar e, Olaf yra baiminamasi, kad e, dalis darbuotojų 45 išsikels į prokuratūrą, e, kitais metais galbūt dar 20. Tačiau mes turime užtikrinti ar gauti tinkamas garantijas iš komisijos, kad kiekvienais metais ta situacija nesikartotų. Kolegai Pirinskiui žodis. Ačiū, aš čia sėdžiu. Platesnio galbūt pabudžio klausimas. Šios kadencijos pradžioje komisija nusprendė neskelbti bendrosios ataskaitos apie korupcijos mastą Europos Sąjungoje, nusprendė uh, kreipti dėmesį į korupcijos problemas atskirose valstybėse narėse, pastelgdama Europos semestro procedūrą. Jūs minėjote, kad dauguma pažeidimo korupcijos atveju vyksta tarp valstybinių mastų. Ir mano klausimas, kurį noriu užduoti, mane neramina jau kurį laiką egzistuoja e, tam tikros iš ankstinės nuostatos apie tai, kad kai kurios es valstybės narės labiau korumpuotos e, už kitas. E, taip aš pasakytume apie Bulgariją, kitas rytų Europos šalis. Tuo pačiu metu matome, kad dauguma nusikalstamos veiklos schemų yra kilusios iš senųjų valstybių narių. Arba yra ten sukūrimas, taigi noriu paklausti, kaip galėsite būti visapusiškai, visiškai nešališkas. E, tam tikras bylas nagrinėdamas e, būtent e, tam tikromis aplinkybėmis arba e, atsižvelgdamas tam tikrą kontekstą, nagrinėjant tam tikras su korupcija susijusias bylas. Labai svarbu, kad Olafo generalinis direktorius ar direktorė neturėtų jokių iš ankstinių nuostatų atskirų šalių atžvilgių. Jis turi vertinti tik tai profesinės aplinkybės ir tik surinkus pakankamai įrodymų pradėti atinkamus tyrimus, o negalvoti iš anksto, kad viena šalis yra geresnė už kitą. Jeigu tokiais principais vadovausimės ES, tai nesugebėsime išvelgti tinkamų problemų ir prarasime koncentraciją. Turime tirti atskirus atvejus, o nelyginti vienų valstybių narių su kitomis, nustatydami tam tikrą eiliškumą. Kolegai Novakovui žodis. Ačiū pirmininkė. Pone Itala, atsižvelgiant į jūsų patirtį, e, dirbant e, vidaus reikalų ministru ir vicepremjeru, kaip e, jūsų manimų turėtų būti išplečiami arba padidinami jūsų įgaliojimai ar Olafo vadovo įgaliojimai. Šiuo metu Olafas, pavyzdžiui, nustato nemažai nermakiančių aplinkybių dėl netinkamojas lėšų panaudojimo. Ne tačiau nacionalinės institucijos yra atsakingos už e, e, atitinkamas e, procedūras ir bylos perdėmą teismui. Kaip Jūs vertinate, kaip Europos prokuratūros vaidmenį ir galimybę bendradarbiauti su Olafu? Pirmiausiai, kalbant apie Olafo įgaliojimų e, padidinimą, manau, kad reikėtų juos šiek tiek išplėsti. Ir labai svarbus būtų du pagrindiniai įgaliojimai, kuriuos būtina išplėsti. Tai yra galimybė e, turėti prieigą prie banko sąskaitų ir pinigų srautų. E, Jeigu jūs tyrėte finansinius nusikaltimus ir neturite prieigos prie banko sąskaitas, e, tai kas e, tokia institucija rimtai vertins, o OFAS tokių įgaliojimų neturi. O galbūt e, dar svarbesnis dalykas yra galimybė kreiptis Olafui tiesioginės nalius teismus, perduoti bylą nacionaliniams teismams, e, nes Olafas šiuo metu atlieka atitinkamus e, kiteisminius tyrimus e, ir po to byla teismo nepasiekia. Taigi aš manau, kad šios du dalykus reikia sutvarkyti pasitelkus Europinę prokuratūrą. O bankų sąskaitos yra savo ruoštų susijusios taip pat ir su PVM sukčiavimu ir labai svarbu Olafui steigti atitinkamas tyrimo įgaliojimus. Kitas klausimas. Ačiū, man pirmininkė, ponė Italo, noriu užduoti Jums dar vieną klausimą panašų. Kalbant apie PVM sukčiavimą, e, egzistuoja tam tikras e, konkuravimas tarp valstybių narių ir e, Olafo tyriant PVM sukčiavimo atvejus, kaip jūs mėgintumėte sumažinti arba išvengti to konkurencinio spaudimo tarp valstybių narių ir Olafo ir bendromis pastangomis veiksmingiau kovoti su PVM sukčiavimu, nekonkuruojant tarpusavyje. Ačiū. Taip, aš manau, kad viską reikia aiškiai išdėstyti reglamente. PVM yra paminėtas BIF direktyvoje ir tai jau yra labai gerai, tai labai svarbus žingsnis į priekį. Ir kas e, įvyks, pažiūrėjau, tuo atveju, jei e, Europos prokuratura kreipčiasi mus prašydama pagalbos, e, tyriant kokią nors, kokią nors bylą susijusią su PVM sukčiavimu ir kągi mes turime, turėsime pasakyti, atsiprašome, negalime to padaryti, tai neįeina į mūsų galiojimus. Aš manau, kad čia reikia viską labai aiškiai išdėstyti Ir būtent todėl mes ir turime geriau bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, nes aš matau, kad kai kurioms valstybėmis narėms nepatinka mūsų prašymas aiškiau suformuluoti Olafo reglamento nuostatas. Čia da, jūs gal pritartumėt mūsų pasiūlymams labai paprastai, bet taryboje dėja mes ko gero susidurtume su problemomis. Taigi reikės dar padirbėti šiuo klausimu. Ačiū, aš pasiglemžiau paskutinę teisę nuo Europos liaudės partijos frakcijos užduoti klausimą ir noriu patesti Denisą Dievoką klausimą dėl jūsų administracinės ir vadovaujamos patirties. Taigi, kokia patirtimi šios ir te galėtumėte pasigirti, nes Olapas yra didelė įstaiga, kalbant apie tarpusio santykius su komisija, kokia yra E, tarpuskaitos namų arba clearinghouse ateitis, e, kas yra diskutuojama būtent e, apie šią instituciją. Pirmiausia, Olafo valdymas. Aš žiūrėjau į Olafo struktūrą ir pamačiau, kad jie yra panašiai auditorumų organigramą. Jie turi ABC direktoratus ir da, jiems yra patikėtos įvairios funkcijos. Audito rūmose, kaip paaiškėjo, ši sistema nėra pakankamai lanksti, taigi nelabai pasiteisina. Aš dar nesu dirbęs Olafe, než, nežinau tiksliai, kaip veikia šį institucija, bet galiu pasakyti iš savo patirties, kad jei mes norime racionalizuoti darbo procesą, jei mes norime siekti naujų prioritetų, tuomet mums reikia dirbti pagal modelį, kai darbuotojai dirba iš vien, kai sudarami taip vadinamieji pūlai. Gal taip galėtų padidinti Olafo darbo efektyvumą. Ypač tai būtų aktualu, jei mes turėtume, jei galėtume geriau bendradarbiauti su Europos prokuratūra, jei, jei mus kreiptųsi, pavyzdžiui, prašydami greitai sureaguoti. Tuomet būtų gerai, jei mes galėtume dirbti ne pagal direktoratus, bet pasinaud, panaudodami išteklius iš visų direktoratų Aš manau, kad e, ta komisija iš tikrųjų yra labai gera, labai svarbi. Ir labai, e, svarbiausia yra užtikrinti bendradarbiavimą su e, visai, visomis suinteresuotomis šalimis. Komisija nėra suinteresuota šalis, komisija, Olafas yra komisijos struktūroje. Todėl mums reikia tiesiog stiprinti pasitikėjimą su visais komisijos generaliniais direktoratais, e, direktoratais ir jų sekretoriatais. Ačiū, baigiame šį klausimą. Noriu nuoširdžiai padėkoti kandidatui. Dabar kviesimės kitą kolegą Kalfinį, laukia už durų. Ja, wir machen weiter mit einem uns ebenfalls sehr gut bekannten. Svarstysime mm, kito buvusio mūsų kolegos kandidatūrą, kolegos iš Bulgarijos, Kalfino. Taigi, kai tik būsite pasirengęs ir suteiksiu Jums žodį, prašau. Dėkuoju, pirmininkė. Garbus biudžeto kontrolės komiteto nariai, ponios ir ponai. Ši procedūra leidžia Europos parlamentui ir biudžeto kontrolės komitetui suvaidinti svarbų vaidmenį ne tik atrankoje, mm, renkant kitą Olafo direktorių, bet taip pat ir mm, kuriant mm, naują būsimą e, šios institucijos e, strategiją, e, leisiančią apsaugoti Europos piliečių ir pasitikėjimą Labai džiaugiuosi, e, kad man leidote kreiptis į šį komitetą kartu su kitais kandidatais. Man didžiulė privilegija būti čia šį vakarą. Visi žinome, kuo remiasi OLAF institucija ir kaip ji išsivystė iš komisijos specialiojo komiteto į atskirą instituciją vykdančią tyrimus. Uh, Turime pasakyti, kad Olafas pasiekė gerų rezultatų ir užsitikrino mm, savo vietą mm, tarp kovos su sukčiavimo institucijų. Be to, pasaraisiais metais, nepaisant pasiektų rezultatų, Olafui nepavyko užtikrinti sklandžių kontaktų su parlamentu ir priežiūros komitetu. Ir Man atrodo, kad viena svarbiausių užduočių būsimo direktoriaus bus atkurti gerą dialogą su visais suinteresuotais žaidėjais. Olafas gali būti veiksminga ir stipri institucija, tuo pat metu suprantama ir skaidri institucija, kovojant su e, sukčiavimu tarp valstybės pareigūnų. E, taip pat labai svarbu, kad būtų užtikrintas geras savitarpio ryšys su biudžeto kontrolės komitetu šiame parlamente. E, E, yra pagrindu mm, mums dirbti tą pačią kryptimį. Ir per klausimų ir atsakymų sesiją galėsime giliau pasigilinti šios klausimus. Svarbus naujo vadovo prioritetas bus gerų darbinių santykių su naujoju, naujoje pro, prokuratūra e, sukūrimas. E, negalima atskirti šių dviejų institucijų. E, Europos prokuratūros įsteigimas yra didžiulis žingsnis pirmyn, leisintis ES užtikrinti ir apsaugoti ES mokesčių mokėtojų finansinius interesus. Taip pat e, užtikrinti e, aktyvę kovą su sukčiavimu. Tai bus svarbius įrankis nagrinėjant ir persikant visus nusikaltimus šioje srityje. Ir todėl šią instituciją reikės visų institucijų paramos, įskaitant Olafo paramos. Taip pat visos valstybės narės turi pritarti ir dalyvauti šios institucijos veikloje. Tuo pat metu, stiprinant Europos prokuratūrą, Olaf gali suvaidinti svarbų vaidmenį. Tai yra e, patyrusi institucija, dirbanti su visomis valstybėmis narėmis ir užsiimanti pirmojo pirmo ligmens tyrimais. Tyriami ne tik nusikaltimai Europos biudžetui, bet taip pat e, rimti nusižengimai Europos institucijose. Taip pat ši institucija dalyvauja kuriant kovos su sukčiavimu politikas. Ji kovoja su sukčiavimu ir turi įgyjusi unikalios patirties, kurią reikia apsaugoti ir panaudoti, ginant Europos piliečių interesus. Turime labai aiškiai atskirti Olafo ir Europos prokuratūros kompetencijas, siekiant užtikrinti e, kovos su sukčiavimu efektyvumą. Olafas palaikys e, Europos prokuratūros darbą. Turime užtikrinti, kad įvyktų šie dalykai. E, nebūtų e, darbų tyrimų dubliavimuose tarp Europos prokuratūros ir OLAF veiklos, e, kad būtų užtikrintas informacijos apsikeitimas tarp dviejų institucijų, taip pat, kad nebūtų kokių nors šešėlinių zonų susiformavimo. Ir kadangi man skirtas ribotas laikas, aš išsamiu apie tai pakalbėsiu per klausimų ir atsakymų sesiją. Geras bendradarbiavimas tarp OLAFO ir Europos prokuratūros, taip pat sklandus bendradarbiavimas tarp Europos parlamento ir priežiūros komiteto bei kitų suinteresuotų šalių yra man svarbiausi dalykai. Ir sieksiu užtikrinti e, skaidrumą, tyrimo efektyvumą pagerinti, taip pat aktyviai įdėkti technologijas, kontrol, leisinčias geriau kontroliuoti Europos biudžeto panaudojimą. Mm, kovos su sukčiavimo sistema e, greit metu turės būti transformuota ir man atrodo, kad dabar Olafe svarbiausia yra ne tyrimai, ne tyrimų problema, nes tyriejų ten tikrai dirba yra puikių. Svarbiausia problema yra Olafo pozicija kaip e, veiksmingo kovos su sukčiavimu e, darbo žaidėjo pozicija. Kova su sukčiavimu nėra susijusi tik su stipria organizacija. Ji yra susijusi ir su inovatyve ir veiksminga atsparia institucija, kuri galėtų pasiekti realių rezultatų ir užtikrinti piliečių interesų apsaugą. Aš, esu, aš jaučiuosi pasiruošęs e, prisimti šias užduotis savo karjeroje. Aš dirbau e, spaudžiamas laiko, e, taip pat esu, žinau, kaip apsaugoti sažiningumą, taip pat kaip suderinti besiskiriančius interesus. Žinau, mm, koks yra ES biudžetas, jį pažįstu iš tarybos, komisijos, parlamento perspektyvos, taip pat e, esu patyręs e, nacionaliniu lygiu tvarkant e, ES lėšų panaudojimą. Taip pat suvokiu, kad reikia pagalvoti ir susitelkti taip pat į mm, ne tik į, į, tai, taip pat ir į efektyvų išlaidų panaudojimą ir užtikrinimą. Aš manau, kad savo patirties dėka, jeigu būsiu išrinktas Olafo direktoriumi, galėsiu veiksmingai veikti šias pareigas taip pat padėsiu šią instituciją prisitaikyti prie naujos realybės. Nėra jokių mano interesų konfliktų su, dėl šios pozicijos. Pone pirmininkė, garbus nariai, dar sėki dėkoju Jums už galimybę pristatyti savo Olafo viziją, o dabar esu pasiruošęs atsakyti į Jūsų klausimus. Aš kont komitete taip pat esu dirbęs ir suvokiu. Mm, kokio sažiningumo ir kompetencijos lygio reikia, norint eiti šias pareigas. Ačiū pirmasis užduoda klausimą kolega Savarma. Ačiū pirmininkė, ačiū ponė Kalfinui. Štai, kad atvykote, galbūt jūs manęs nesimenate, tačiau aš jūs tikrai prisimenu iš um, ankstesnių metų. Man yra e, svarbus um, Olafo vykdomų tyrimų kontekste auditorumų vaidmo. Ar jūsų manimų jis apskritai koks nors egzistuoja? Ar Olafas naudojasi audito rūmus suteikiamą informaciją savo tyrimuose ir ar jūs ketinate keisti dabartinę tvarką tapęs generaliniu direktoriumi? Antrasis klausimas e, dėl skaidrumo. E, kaip jūs e, užtikrintumėte skaidrumą tapęs generaliniu direktoriumi? direktoriumi ir kaip užtikrintumėte e, dabar e, vykdomų tyrimų skaidrumą pagal galiojančias e, Olafo veiklos taisyklės. Ačiū, ponė Savarma. Dėl Europos audito rūmų vaidmens. Tai yra dvi sudėdamosios dalys sistemos, skirtos kovoti prieš sukčiavimą panaudojant ES lėšas. Audito rūmai yra priėmę atitinkamą sprendimą. Tiksliau yra priimtas tinkamas sprendimas praėjusiu metu spalio mėnesį berots dėl tarpusio bendarbiavimo tarp OLAF ir auditorumų, dėl keitimas informacijų ir naudojimuose ta informacija iš abiejų institucijų pusės ir taip pat labai opus aspektai yra aptarimi tame sprendime dėl informacijos atskleidimo, kokiais atvejais jį privalo būti atskleidžiama. Šis mechanizmas, kuris yra nustatytas, yra pakankamai geras, tačiau manau, kad reikėtų šiek tiek išsameu e, aptarti e, su kai kuriais iš jūsų kolegomis Olafui rūpimus aspektus. Aš manau, kad dabar e, darbas vyksta ant e, teisėtumo e, ribos ir Olafas atlieka eksantės stebėjimus. Šiuo metu ir būtų užtikrinti, kad būtų laikomas nustatytų gairių ir procedūrų kas ne visuomet pavyksta. Kalbant apie tarpusavio santykius tarp Olafo ir auditorumų. Nu, kad minėtas sprendimas tikrai yra pakankamai geras, reiktų jo vadovautis ir anksčiau buvo parinkta nemažai e, specialių ataskaitų, kuriuose atkreipimas dėmesys į e, Olafo veiklos teisinius aspektus, taip pat į bendradarbiavimą su priežiūros komitetu. Aš manau, kad būtina ir toliau plėtoti tam tikrus procedūrinius aspektus tam, kad e, tas bendrabiavimas vyktų sklandžiai. Neatsakėte klausimą dėl skaidrumo užtikrinimo, ne, yra numatytas vienas, vieną minutę klausimų, vieną minutę atsakymų, dvi minutės jau baigėsi kolegai, kolegiai Ajalai žodis. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai noriu pasveikinti poną Kalfiną mūsų tarpe. Jūsų gyvenimo prašymas įspūdingas, dirbote ministru vyriausybėje savo šalies, taip pat ir Europos Sąjungos karjera. Jūsų įspūdinga Taip pat dirbate pono e, Mončio nuosavų lėšų darbo grupėje aukšto lygio. Mes savo komitete kovojame už tai ir ponė Grėslė ypatingai, kad būtų užtikrinta Europos Sąjunga galimybė kontroliuoti nuo savas lėšas. Labai svarbu žinoti, siekiant kovoti veiksmingai su sukčiavimu, e, kaip juda pinigų srautai tam, kad būtų galima maksimaliai apsisaugoti nuo sukčiavimo, ypač e, tarp valstybinių mastų. Būtų įdomu iš jūsų sužinoti, kaip Olafo vadovas galėtų prisidėti prie to, kad ta sistema taptų skaidresnė ir e, kad būtų galima užkamšyti tas spragas, kuomet yra. Uh, netinkamai e, arba grobstamos ES lėšos. Taip pat e, dabartinė situacija yra tokia, kad kuomet Olafas perdeda savo tyrimo medžiagą valstybėms narėms, tai jau nebežino, kaip toliau yra su ją elgiamasi, kaip ketinti užtikrinti, kad mes ir toliau galėtume gauti informaciją apie tai, e, kaip toliau vyksta atitinkami teisminiai tyrimai. Ačiū. Sakydamas jūsų klausimą, atsakysiu į prieš tai buvusią klausimą pono Savarmos dėl skaidrumo. Skaidrumas yra glaudžiai susijęs su bylų atrankos procedūromis, e, su tyrimo eiga ir su tuo, e, kaip yra organizuojama visa procedūros eiga. Olafo viduje būtina sustiprinti procedūrinės garantijas, o tai reiškia sustiprinti e, teisės tų asmenų, kur atžvilgiu yra vykdomas tyrimas, galimybė užtikrinti objektyvų skaidrų tyrimo procesą ir eigą. Ketinu tą padaryti, kalbant apie bylos medžiagą, kuri perdodama nacionaliniams teismams, tik tai 40 procentų mūsų tyrimų atliekamų arba bylų pasiekia teismus. Ir e, čia manau, kad ES prokuratūrai tikrai e, atitoks daug svarbesnis vaidmuo perdodant bylas teisminiam nagrinėjimui. O komisija taip pat e, privalo parengti pasiūlymus, kaip geriau, tinkamiau suderinti tarpusavyje skirtingas valstybių narių teisinės ir teismų sistemas tam, kad būtų galima užtikrinti didesnį atsakamumą e, bylas perdodant nacionalinių institucijų teisėjai saugai. Kolegai labai jau žodis. Ačiū, pana pirmininkė. Atsižvelgiant į jūsų patirtį sukauptą ES finansų administravimo srityje, ar jūs nemanytumėte, kad Olafas turėtų atlikti svarbesnį vaidmenį kovojant su sukčiavimu e, viešųjų finansų srityje ir e, kokios yra didžiausios grėsmės sukčiavimo panaudojant ES biudžeto lėšas. Ir šiose srityse ketinti užtikrinti OLAFO veiklos didesnį skaidrumą. Dar vienas svarbus klausimas yra susijęs su. Mm, tarpusavio santykių gerinimu tarp Olafo vadovybės ir priežiūros komiteto. Ar turite aiškę viziją, kaip tai padaryti? Ačiū už klausimus, poniai Dlabajovai. Thank you. Manau, kad e, kovos su sučiam pagelinimas priklauso nuo to, kaip vyks tarpusio bendravimas tarp OLAF ir Europinės prokuratūros, e, kad bylos galėtų pasiekti teismus valstybės narėse, dėja ne visos valstybės narės e, prisijungia prie Europos prokuratūros institucijos. Didžiausia grėsmė ES viešiesiams finansams yra susijusi su e, PVM sukčiavimu, kur apimtis siekia 50 milijardų eurų, 50 e, milijardų žalos patiriama vien dėl e, karuselinio sukčiavimo, taip pat tabako, tabako gaminių kontrabanda siekia per metus 10 milijardų eurų, taip pat viešieji pirkimai. Dar vienas rytis, na ir kilo tam tikrų sunkumų e, dėl finansinių priemonių naudojimo. Visos šios rytis kelia pakankamai rimtas grėsmės, Olafas yra parengęs atitinkamus procedūrinius planus, juos tačiau būtų galima sugriežtinti, jeigu turėčiau daugiau laiko, galėčiau mm, išsameu į tai įsigilinti dėl priežiūros komiteto 10 sekundžių dar prašyčiau. Labai svarbu e, priimant sprendimus e, iš ankstinius dėl vykdomos stebėsenos, reikia tos sprendimus priimti kartu su priežiūros komitetu ir užtikrinti atitinkamą Olafo veiklos kontrolę. Kolegai Stasui žodis. Ačiū pirmininkė, sveiki atvykę, buvęs kolega. Noriu užduoti klausimą dėl jūsų požiūrio, jeigu tapsite Olafo generaliniu direktoriumi į tai, kad labai daug bylų e, yra keliama jūsų paties valstybėje narė, jūs atlikote, užimėte tam tikras politinės pareigas savo šalyje, taigi kaip sugebėsite atsiriboti nuo galimų korupcijos atvejų arba pažeidimų savo šalyje, ar nusišalinsite nuo atitinkamų sprendimų. Antras klausimas dėl priežiūros komiteto. Pratesiu Martynos klausimą. Tarp buvusių Olafo generalinio direktoriaus ir priežiūros komiteto e, tikrai buvo kilusi didžiulė įtampa. Ne viena, ne kita pusė nebuvo pasirengusi bendrabiauti, jau direktorius nebuvo pasirengęs su komitetu atvirai skaidriai bendradarbiauti, suteikti atitinkamą informaciją, e, kaip jūs ketinate elgtis. Ačiū. Jeigu būtų keliamos bylos e, mano šalies atžvilgių, žinoma, aš e, nusišalinčiau nuo atitinkamų sprendimų prieimimo. Aš manau, kad Olafo generalinis direktoratas apskritai turėtų atsiriboti nuo konkrečių bylų jeigu jis e, nori e, mm, atlikti deramai savo vaidmenį susijusiu su pateikiamais skundais ir jų nagrinėjimu, tačiau tikrai turėtų atsiriboti nuo bet kokių sprendimų susijusių su jo anksčiau užimamomis pareigomis arba jo atstovavimo valstybė narė. Žinau, e, esu informuotas apie ankstesnės problemas tarp buvusio generalinio direktoriaus ir priežiūros komiteto. Aš buvau komiteto narys, kuomet vyko tinkamos diskusijos. Manau, kad tos problemos daugiausiai kilo dėl tam tikrų reglamentavimo aspektų, dėl tam tikrų asmeninių priežasčių, kurių dabar nebeliko. Dabartiniam priežiūros komitetui vadovauja ponas Mulderis. Jis yra visiems mums gerai pažįstamas ir manau, kad priežiūros komiteto vaidmuo siekiant užtikrinti Olafo nepriklausomumą, nešališkumą yra labai svarbus. Priežiūros komitetas privalo veikti nepriklausomai ir žinoma, siekiant e, turėti prieigą prie tinkamos informacijos, būtina ją užtikrinti, žinoma, nesigilinant į bylos eigą ir tyrimo medžiagą. Kolega Diejongas žodis, ačiū, pana pirmininkė. Aš norėčiau pratesti anksčiau užduotą klausimą dėl e, prieigos prie informacijos, nes būtent kalbant apie prieigą prie informacijos reikia aiškiai pasakyti, kur yra tos prieigos ribos, nes dažnai kildavo problemų susijusių su jau išnagrinėtomis bylomis ir prieiga prie su jomis susijusios informacijos. Antra problema yra susijusi su valstybių narių skundais, teisingumo ministerijų skundais dėl to, kad Olafo e, naudojama įrodymų įkalčių e, rinkimo metodika neatitinka valstybės narėse galiojančių teisės aktų. Kaip spręsti šią problemą? Ačiū, ponai Dejongui. Vienas iš svarbiausių klausimų, kuriuos reikia užspręsti ir susijęs su procedūrinės garantijomis ir eksantė stebėsena, jeigu mes e, e, sutiksime su ekspost e, Olafo įdomo stebėsena pagal teisingumo teismo sprendimą. Būtina užtikrinti prieigą prie bylos medžiagos, nustatyti tinkamą tyrimą, laikotarpį per kur leidžiama susipažinti su bylos medžiaga ir E, e, taip pat būtina aiškiai, konkrečiai apibrėžti alfa galimybės atlikinėti e, kratas ir tam, kad nekiltų jokių abejonių ir įtarimų dėl neteistos alfa veiklos. Tam reikalinga tinkamai veikianti Europinė prokuratūra ir Tuo metu, kai visos valstybės narės prisijungs prie prokuratūros, tą turės e, funkciją užtikrinti priežiūros komitetas, atitinkamai nabrėždamas Olafo veiksmų ribas. Kolega Žalė. Bonjour, monsieur Kalfin. Euh, Dėkuoju, ponė Kalfin, aš norėčiau jūsų paklausti apie tai, gynybos teisę ir norėčiau pratesti jau užduotą klausimą. Besiruoždamas šiems klausimams, aš perskaičiau Prancūzijos nacionalinės asamblėjos pranešimą, kuris buvo paskelbtas prieš keliarius metus. Jame buvo kalbama apie Olafo veiklą, apie jūsų darbo metodus. Ir 23 puslapyje kalbama apie tai, kad jūs kelis kartus kėsinotės pagrindinės e, žmogaus teisės. Ir da, uh, Aš kalbu apie individualias, konkrečias asmenų žmonių teisės. Tai yra teisės privatumą. Ir e, mes žinome, kad, kad jūs pažeidėte ES nacionalinį šeštą straipsnį ir, pavyzdžiui, Olafas. Olafas vykdydamas e, tai, e, tyrimus ne visuomet laikosi žmogus teisų ir jums apie tai ko gero yra žinoma. Gal jūs galėtumėt mus patikinti, kad e, jei jūs e, pradėsite vadovauti šiai institucijai, jūs e, nevykdysite slaptų kratų tam tikrose biuruose, tai netikrinsite kompiuterių, informa, inf, uh, kompiuterių. Ir da, Prancūzijoje, pavyzdžiui, da, tokios kratos uh, yra traktuojamos kaip nusikaltimas. Štai to, toks konkretus klausimas, bet norėčiau konkretaus atsakymo. Ir uh, Jei jūs man pateiksite konkrečius atsakymus, tai tikrai gerai atsakysite, aš ko gero paukosiu jums viename vienolyne, pa, paukosiu Dievui tam, kad jūs laimėtumėt. Taip, aš galiu Jums pasakyti, kad vienas iš mano prioritetų bus užtikrinti, kad visos procedūros būtų tinkamos. Tai, tai apie ką Jūs kalbėjote, uh, de, Iš tikrųjų, tai yra problema ir apie tai kalbėjo ne vien Prancūzijos nacionalinė asamblėja, bet ir Europos teisingumo teismas ir išnagrinėjęs kelias e, bylas. Ir iš tikrųjų, tai, kad kartais e, nes, nepaisoma tam tikrų teisų, tai kelia problemų. Ir e, Olafas kartais naudojasi tam tikromis galimybėmis ir uh, taip kartais pažydinėja žmogus teisės ir Europos pagrindinių teisų hartė. Taigi tai būtų prioritetinis mano įsipareigojimas ir aš kalbu apie užtikrinimą, kad būtų visuomet laikomasi visų procedūrų ir kad viskas tiktų teisėtai. Dėkuoju, ponė Galfinai, aš atsimenu, kad 2015 metų vasarą čia biudžetų, biudžeto kontrolės komitete mes kalbėjome apie tai įvairius, bet tarpus susijusius klausimus. Ir tema buvo sudėtinga. Kalba ėjo apie, apie tai, kad e, Olafo e, vadovai neįgyvendino 70 procentų e, priežiūros komiteto rekomendacijų ir jūs pradėjote vieną dieną 400 bylų. 2015 e, metais. Kaip jūs bandytumėte užkirsti kelią panašioms situacijoms ateityje? Dėkoju. Vėlgi čia galime sugrįžti prie mūsų bendarbiavimo su priežiūros komitetu. Dar kartą norėčiau pasakyti, kad mes turime bendradarbiauti. Priežiūros komitetas yra institucija, kuri turi užtikrinti Olafo e, nepriklausomumą ir e, tie šie dalykai e, vienas kitam neprieštarauja. Aš e, nežinau, kodėl buvo priimtas sprendimas dėl tų jūsų minėtų atvejų. Gal kartais tiesiog nesutrime dėl ko, kas ką turi daryti. Ir priežiūros komitetas yra labai svarbi institucija, jis turi turėti galimybę susipažinti su informacija ir reikia gerinti jo darbą. Ir e, galima būtų taip pat stiprinti ir ex-ante, e, veiklos eksantę stebėseną ir gal atvirtinti reglamente. Uh, uh, Dėkoju. Aš atsiprašau, aš pavėlavau. Mano e, skrydis iš Cardiffo buvo e, panaikintas šį rytą, todėl aš pavėlavau ir aš norėčiau jūsų paklausti apie priežiūros komitetą. Ir aš manau, kad e, jiems pasikeis priežiūros komiteto sudėtis ir mes turėsime naujo Olafo vadovą ir galima bus tikėtis, kad situacija pasikeis. Aš apie tai ir norėčiau pakalbėti. Aš manau, kad visi stengsis užtikrinti, kad nebūtų darbo dubliavimus. Ir aš norėčiau paklausti, kokį vaidmenį vaidins Olafas ateityje, tyriant finansinius nus, uh, uh, nusikaltimus ir kaip jūs galėsite prisidėti prie to, kad pinigai neteisti iš, išmokėti būtų gražinti į ES biudžetą. Dėkuoju Jums, pane Voganai. Ir kalbėdamas apie mūsų santykius su e, nauja Europos prokuratūra, galiu pasakyti, kad tie santykiai dar tik tai formuojami yra. Ir aš manau, kad Olafas tikrai turėtų aktyviai dalyvauti šiame darbe. Būtų labai gerai, jei mes galėtume pasiekti tokį bendradarbiavimą lygį, kuris valstybės narys egzistuoja tarp generalinės prokuratūros ir finansų policijos. Olafas turi visus reikalingus išteklius. Turime labai gerų žmonių, gebančių dirbti. Ir mes turime bendradarbiauti su Europos generalinė prokuratūra, užtikrindami, kad tinkamai būtų atliekami tyrimai. Tai toks bendradarbiavimo modelis būtų idealus, bet mes suprantame, kad yra šiokių tokių sunkumų, problemų, dėl to, kad ne visi dalyvaus e, Europos prokuratūros e, projekte, bet aš tikiuosi, kad mums pavyks e, kažkaip suderinti savo darbą. Mes nenorime, kad būtų dubliuojami tyrimai, bet ir nenorime, kad būtų teisinių spragų Tai yra tokių situacijų, kai niekas nenori prisimti atsakomybės. Ir turime taip pat užtikrinti, kad būtų dalymasi atsakomybė ir Olafas taip pat galėtų padėti generalinė prokuratūra tam, kad būtų baigti, tinkamai baigti tyrimai. Ar užduoti klausimą? apie tai, kokias tu sukaupęs patirti policijos vykdomų tyrimų srityje. Noriu pasakyti, kad vien geros valios nepakanka, reikia turėti ir tam tikrų ekspertinių gebėjimų ir suvokti, e, koks spaudimas yra daromas e, tyrėjams ir kaip įsivaizduojate klyringo namų E, procedūrą, galimybę komisijai aptarti atskiras bylas su OLAF generalinio direktoriumi. Čia mums kila klausimas dėl generalinio direktoriaus nešališkumo tokiais atvejais. Ačiū už atsakymus. The, the clearinghouse, the clearinghouse procedures, which means that the commission, uh, this is a meeting. Clearinghouse, uh, tai yra susitikimas uh, su generaliniu, uh, komisijų generaliniu sekretoriumi. Uh, kuriuose yra kalbama apie Olafo tyrimus e, dėl komisijos pareigūnų veiklos. Štai apie ką aš kalbėjau. A. Ah. Much, Dėkuoju, ponė pirmininkė, kalbėdamas apie mūsų da, kompetenciją, aš nesu da, poli, darbo policijoje da, patirties, bet aš savo šalyje esu sukūręs kovos su korupcija sistemą, tokios patirties turiu. Ir Taip pat šį betę aš manau apie ES biudžetą, viešuosius finansus. Ir man atrodo, kad e, su viešaisiais finansais susijęs sukčiavimas e, yra tikrai e, labai aktuolus dalykas. Ir Olafo personalas tikrai yra labai gerai kvalifikuotas, turi daug patirties. Ir e, mums nereikia didinti tyrimų skaičius, mums reikia tiesiog užtikrinti, kad Olafovas galėtų tinkamai dalyvauti de, atliekant tuos tyrimus. To aš ir sieksiu ir be abejo mes e, naudosimės turimomis žiniomis. Olafo nepriklausomumas, savarankiškumas, ypač kai uh, mes kalbame apie tyrimus, kuriuose gali. Uh, kai yra tyriami komisijos e, pareigūnai. Čia priežiūros komitetas turi suvaidinti svarbu vaidmenį, nes jis turi užtikrinti, kad Olafas galėtų e, veikti savarankiškai. Ir kai e, tyrimas yra susijęs su komisijos pareigūnais, be abejo, reikia užtikrinti, kad būtų laikomasi visų procedūrinių garantijų. Kolega Balčytis, prašau. Ačiū, pirmininkė. Malonu matyti vėl gerimas kandidatė e, pretenduojant į labai svarbų postą. Kaip e, teko susipažinti jau dabar su antru kandidatu, jūs iš tikrųjų gana neblogai esate išstudijavęs visą Olofo veiklą. Tai yra teorinių no principų, praktiškai natūralu, kad... There's no translation. I'm waiting for translation, yeah. You see, let me see. For me it's okay. See you. It's okay. It was not, no? not for German? No. No, no, no for German. Just waiting. German? Ja, jetzt ist gut. Wake up. It's okay? ja, <laughs> okay. Pamiršau, ką norėjau paklausti. Tai iš tikrųjų labai dėkingas, kad gana neblogai susipažinęs esat su Olofo veikla. Uh, Ir tai iš tikrųjų, manau, kad rodo, kad šitas pareigas kandidatuojat e, labai atsakingai. E, buvo daug klausimų, nenorėčiau kartotis, bet vienas iš tokių pagrindinių. Kas jūsų manimo, jeigu jūs pradėsite darbą, yra, būtų patys svarbiausi trys jūsų darbai, keičiant Olofo darbo principus, santykių su valstybėmis narimis ir santykėje su Europos komisija. Rasolovas yra ir nepriklausomas, bet faktiškai priklauso nuo Europos komisijos, nes jie vis dėlto yra e, teisiškai atsakingi už jūsų veiklą ir už tai, ką jūs darot. Tai ačiū labai. Uh, Dėkuoju, ponia Balčytė. Europos komisija iš tikrųjų turi daug ką padaryti tam, kad mums padėtų. Ir tarptų galimų darbų būtų pastangos suteikti galimybę pranešti apie sukčiavimą, nes žinome, kad egzistuoja šiokių tokių skirtumų tarp nacionalinių europinių sistemų. Komisija be to galėtų nustatyti standartus, kurie būtų taikomi biudžeto kontroliai ir komisija o Olafas yra komisijos dalis, taigi komisija yra ta institucija, kuri leidžia mums tirti sukčiavimo atvejus. Taigi komisijos vaidmuo yra labai svarbus. Ir Olafas administracinė prasme yra komisijos dalis. Ir būtent todėl mes daugiau kalbame apie mūsų santykius su kitomis suinteresuotomis šalimis. Bet jūsų klausimas, kaip ir ponas Grėsvė, klausimas yra labai svarbus. Tai ir tai iš esmės jūs kalbėjote apie tai, ką mes darysime, kai komisijos pareigūnai yra įsivėlę į kokius nors atvejus, kuriuos mes tyriame. Ir čia aš jau sakiau, kad mums reikėtų gal ex ante kontrolės ir komisija turi tam pritarti. Kolega Pirinski, prašau. Dėkoju. Dėkoju, sutikrinami, bet rimtas kandidatas. Mano klausimas būtų toks. Jūs kalbėjote, kad labai svarbu yra atrinkti, da, da, kokius atvejus reikėtų ištirti. Ir minėjote, kad e, labai daug sukčiavimo yra susijęs su PVM. Jums yra žinoma apie tai, kad uh, Šiuo metu žmonėms labai rūpi pinigų plovimas, mokesčių vengimas ir tai, kad buvo sukurtas nes atskiras pinigų plovimo ir pin... mokesčių vengimo sektorius. Kaip Jums atrodo, jei Jūs taptumėt Olafo direktoriumi, ar galima būtų naujai rinkti tuos atvejus, kuriuos Jūs galėtumėt ištirti? tam, kad jūs galėtumėt e, geriau sureaguoti į aktualiausias problemas, kurios gal iki šiol buvo, e, likdavo dažnai e, nuo šaly. Ir ar jūs pritartumėt požiūriu, kad tam, šaly, tam tikros šalis yra labiau korumpuotos nei kitos? Ačiū, ponė Pirinski. Be abejo, Olafo da, e, žmonės jums pasakytų, kad e, tikrai ištyrėme labai svarbius atvejus, e, tai tyrimų rezultatai yra labai geri ir rodikliai yra labai geri. Bet reikia pasakyti, kad kartais nėra nei žmonėms, nei kitoms institucijoms aišku, kaip yra priimami sprendimai dėl to, kokius atvejus reikėtų ištirti ir kodėl yra atliekami vieni tyrimai, bet nėra tyriami kiti atvejai. Tai iš tikrųjų yra svarbus, čia svarbus darbų baras mūsų laukia ir čia reikia taip pat ir didesnio skaidrumo. Be to, kaip jau minėjau, mums reikėtų pareng, patobulinti, pakeisti dabartinį reglamentą, kad jame galima būtų egzistuotų uh, eksantę uh, stebėsinos galimybę. Ir priežiūros komitetas. Uh, Ir visuomenė turėtų žinoti, remtis kokiais kriterijais yra atrenkama, kurios atvejus nagrinėti. Ir vėlgi labai svarbu, kad žmonės žinotų, kad viskas daroma objektyviai, remtis objektyviais kriterijais. Ir aš nenoriu pasakyti, kad Olafo žmonės blogai dirba, bet aš manau, kad kai ką galima dar padaryti tam, kad jie dirbtų skaidriau. E, tai ypač yra aktualu, kai kalba eina apie atrenkamas bylas. Jūs taip pat minėjote PVM sukčiavimą ir e, didelės sukčiavimo schemas. Ir čia aš manau komisija kai ką galėtų padaryti. Ir kiek man žinoma, komisijos narys ponas Moskovysiai čia e, rengia šiuo metu pasiūlymą, kuris padėtų mums geriau reaguoti į uh, sukčiavimą jūs minėtose sitise. Kolegas Lafranka. Ačiū, ponė pirmininkė. Jūs esate jau antras kandidatas, kuris yra mūsų buvęs kolega ir malonu jūs čia matyti. Aš norėčiau užduoti jums du klausimus. Ir mano klausimas būtų toks. Kai kalba eina apie jūsų turimus išteklius, apie tai, kiek išteklių skiriama kovai su sukčiavimu, ar tie ištekliai yra pakankami ir ar jie leidžia jums iš tikrųjų teikti pirminybę tam tikriems atvejams, kurios reikia ištirti? Gal jūs pakeistumėt kaip nors uh, uh naudojamus atrankos uh, kriterijus? Ir taip pat norėčiau po jūsų paklausti, kaip jūs įsivaizduojate šio bendradarbiavimą su mūsų komitetu. Aš nebejoju, kad, kad jūs norėsite su mumis bendradarbiauti, bet vis dėlto kokie kriterijai būtų jūsų galva svarbiausi. Uh, Dėkoju, ponė Salafranka, už klausimus ar užtenka turimų išteklių. Bet, koks, bet kokios administracijos atstovas jums pasakys, kad e, ne, išteklių visuomet trūksta. Ir finansiniai ištekliai mūsų biudžetas yra maždaug šiek tiek mažiau nei 60 e, milijonų eurų, Herkulės programa, programos biudžetas yra 20 milijonų. Ir aš manau, kad atsižvelgiant į biudžetą, į biudžeto diskusijas, kurios šiuo metu vyksta, vargu ar mes galėtume tikėtis didesnio biudžeto. Ir yra įvairių rekomendacijų apie tai, kaip mes geriau galėtume išnaudoti turimus išteklius. Ir aš norėčiau tikėtis, kad mes sugebėsime gerai naudotis turimus išteklius ir sukūrus generalinę prokuratūrą, taip pat gal mes galėsime kažkaip geriau išnaudoti visus turimus žmogiškuosius išteklius, pasidalinti gal tam tikromis funkcijomis. Aš da, esu dirbęs šiame komitete penkerius metus ir aš puikiai, kad, puikiai žinau, kad labai svarbu yra bendradarbiauti su Europos parlamentu, kuris atstovauja da, žmonėms. Uh, Olafas e, turi dirbti kartu su Europos parlamentu, ypač su biudžeto kontrolės komitetu. Mes turime bendradarbiauti visiškai atvirai E, ir tai reiškia, kad reikia užtikrinti visišką skaidrumą ir taip toliau, gal nesigilinant į konkrečias tyrimo, tyrimų detalės, nes mes e, negalime to daryti, bet reikia jums paaiškinti, kaip atrinkamos yra nagrinėjamos bylos, e, kaip vyksta tyrimai, kaip mes bendradarbiavame su kitomis institucijomis, įskaitant ir su Europos prokuratūra. Taigi, Visi šie klausimai turi būti nagrinėjami kartu su jūsų komitetu. Kitaip Olafas neatitiktų jam patikėtų e, funkcijų. Baigiame šį klausimą. Ačiū, kad dalyvavote. Turime tęsti savo diskusijas toliau. Dabar pakviesime į salę poną Kriugerį. bienvenue et si vous êtes prête, vous aurez immédiatement la parole. Sehr geehrte Frau Dr. Vorsitzende, sehr geehrte. Gerbiama daktarė, ponė pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, ačiū už suteiktą galimybę pristatyti Jums savo viziją susijusią su vadovavimu mm, kovos su sukčiavimu tarnybai, pristatyti savo viziją išsameu. Pradėsiu nuo dviejų temų. Ponas ir ponai, tokia sudėtinga ekspertų institucija kaip OLAFas reikalauja mm, didelio masto techninių administravimo ir e, darbo smogiškaisiais ištekliais įgūdžių. Aš savo profesinę karjerą e, pradėjau atlikdamas atinkamus tyrimus susijusius su, su e, viešo sektoriaus lėšų, skaitant ir ES lėšus panaudojimo pažeidimais. Aš parengiau e, ir gyvendinau įvairias kovos su sukčiavimo politikas ir strategijas. E, teisingumo, tai yra audito rūmose, dabar yra e, vykdomas atitinkamas tinkami tyrimai susiję e, su ES lėšų panaudojimu ir taip pat e, su Europinė prokuratūra. Taigi mano patirtis yra glaudžiai susijusi taip pat ir su mano istra Europos Sąjungai. Aš šiandien dirbu e, Briuselėje, nuolatinėje Prancūzijos atstovybėje, dėjau visas pastangas tam, kad uh, E, Prancūzijos pirmininkavimas ES tarybai e, vyktų sėkmingai. Aš e, koordinavau atitinkamus veiksmus susijusius su ES veikla Indijoje ir Tunise. Tai manau, kad galėtų kilti jums galbūt klausimai dėl interesų konflikto susijusio su mane ankstesnė profesinė veikla. Iš tiesų yra visiškai priešingai. <clears throat> Galbūt e, iš pirmo žvilgsnio galėtų kilti tam tikrų įtarimų dėl galimo interesų konflikto. Iš tiesų galiu Jūs užtikrinti, kad e, vadovaudamas Olafui dirbsiu visiškai bešališkai ir e, atvirai kaip komandos dalis. Dabar pakalbėsiu apie Olafo ateitį. Trys pagrindiniai e, prioritetai, e, mano įsivaizdavimu, turėtų būti pagrindiniai, svarbiausi. Pirmiausiai atskaitomybė, drąsa ir trečia, štikrintumas. E, atskaitomybė ir skaidrumas yra dvi to paties medalio pusės. bendrabiausius su priežiūros komitetu, valstybinio institucijomis, Europos parlamentu ir ateityje su Europinė prokuratūra. Tai yra didžiulis iššūkis prokuratūra, tačiau taip pat ir didžiulis galimybės e, leisinčius padidinti tiek paties Olafo įtaką, tiek ir galimybę susigražinti didesnį dalį netinkamai panaudotų tarpusangos lėšų. Drasas būtina pademonstruoti nedrąsą ir brandumą, o ne betodairiškumą. Būtina pastelti drąsą tam, kad <clears throat> galėtume gyveninti reikiamus pokyčius, atlikti, atrinkti tinkamiausias bylas vykdant tyrimus ir užkirsti uh, kelią sukčiavimui. Baigsiu, kalbėdamas apie užtikrintumą, noriu užtikrinti, kad būtų statomi tiltai, gražintas tarpusio pasitikėjimas, būtų pasirengamas skaitminiai revoliucijai, domenų gavybai, dirbtiniam intelektui, kurie būtų pasitelkti kovojant su sukčiautais. Tai galėtume įtikinti Europos piliečius, kad sukčiavimus ir korupciją galima palikti pra, praeičiai ir kad visiškai būtų galima pasitikėti Europinėmis institucijomis. Tam, kad šiais sėtingais laikais galėtume pasiekti manėtų tikslų, man reikia jūsų paramos, o mainais galite tikėtis iš manęs to paties. Ačiū uždėmesi. Nuo kolegos Savarmos. Ačiū pirmininkė, labai dėkoju ponia Krugeri už jūsų uh, įžanginę kalbą ir e, toliau pereisiu prie anglų kalbos. Pirmiausia, ar jūs įsivaizduojate, kad Europos audito rūmai galėtų aktyviau e, dalyvauti Olafo tyrimuose? Ar manote, kad dabar audito rūmai iš vis vaidina kokį nors vaidmenį ir ką galima būtų su tuo padaryti? E, audito rūmai turi labai daug potencialiai aktualios informacijos tam tikrose bylose. Toliau, e, skaidrumas. Kaip jūs užtikrintume skaidrumą, būdamas Olafo vadovu, ir kaip atsižvelgtumėte į tyriamųjų teisų užtikrinimą. Ar manote, kad šios teisės dabar yra užtikrinamos ir kaip dėl jų skaidrumo? Dėkuoju. Dėkuoju. Pradėsiu nuo jūsų antrojo klausimo. Manau, kad labai sudėtinga suderinti pusiausvirą tarp būtino tyrimų konfidencialumo, tarp informatorių konfidencialumo ir tyriamojų asmenų teisų. Tačiau taip pat manau, kad reikia tuo pat metu turėti omenyje du tikslus, negalima vieno iš jų pamiršti, susitelkianties kitų, nes tada susidarys situacija, kuri nebus palanki nei tyriamajam, nei tyrimui. Dėl skaidrumo ir dėl to, kaip Olafas yra atsakingas kitoms institucijoms. Aš jau apie tai minėjau, tai reikėtų tobulinti toliau. Grįžtant prie pirmojo klausimo apie bendradarbius. Uh, Iš tikrųjų, turime daug daugiau informacijos paskleisti, nei kad tai darome dabar, nes žinios nėra nei Olafo, nei Europolo, nei Eurojusto kažkokia nusavybė. Ir jeigu mes nesidalinsime šiomis žiniomis, taip pat ir su valstybėmis narėmis, tuomet e, pralaimėsime tai e, lenktynės su sukčiais. Dėkoju. Dabar ponia Ajala. Dėkoju. Sveiki atvykę, ponė Krugerį. Visų pirma, norėčiau jūsų labai trumpai paklausti, kadangi jūs e, dirbote Prancūzijos institucijose jau kurį laiką, jūs taip pat dirbote nuolatinėje atstovybėje. Ar turėjote kokiu nors kontaktų su Olafu dirbdami šiuose postuose? Ir e, jūs turbūt žinote, kad komisijos pirmininkas gali jūs išsikviesti ir paklausti, štai turime žinių, kad e, tam tikras komisaras e, e, daro kažką neteisėto, pavyzdžiui, su tabaku ir turite vykti į Maltą ir tą dalyką tirti. Teisingumo teismas nurodė Olafui, kad jie neužtikrina tyriamųjų asmenų teisų. Tuomet reikia patvirtinti Elgesio kodeksą. Kokia jūsų nuomonė apie šią galimybę? E, po atvejo su Benali šeima ir žmonės išėjo į gatves reikalaudami, kad korupcija ir sukčiavimas būtų išnaikinti. E, šiame kontekste kokią patirtį jūs sukaupėte dirbdamas su Afrikos banku? Dėkoju. Savo karjeros metu daug kontaktavau su Olafu. Kaip tik prieš valandą atsakinėjau į užklausą iš Olafo dėl Korsikos. Apie šios dalykus šiandieną nekalbėsiu, bet e, iš tikrųjų įdomu matyti, kaip, e, kaip su Olafu tamprie dirbame netgi šį vakarą prieš pat atvykstant pas jūs. Aš buvau anksčiau atsakingas už priekybos ir transatlantinius klausimus, taigi e, aktyviai kovos su sukčiavimu srityje nedirbau. Tačiau e, Mm, siekiau, kad priekybos susitarimuose būtų nuostatos susijusios su korupcija ir sukčiavimu. Toliau, dėl to, ką minėjote apie, mm, apie uh, dalį bylą. Dabar turbūt, jeigu paklaustumėte praeivio gatvėje, ar jis prisimenate šią bylą, nieks jums nepasakytų, kas buvo tas policininkas, kas buvo nusikaltelis, viskas susimaišė ir pasimiršo. Todėl aš ir pabrėžiau tai, kad negalima pamiršti procedūrų, privalomų procedūrų. Jeigu E, įrodymai surenkami neteisėtais būdais, tuomet e, prarandate savo institucijos, savo tyrimo, e, visų Europos institucijų patikimumą, o to negalima leisti. esame administracinė institucija, yra tam tikros ribos ir tam tikrų momentų reikia perduoti bylą teismams. Aš pats taip darau kas savaitę, reikia tai pripažinti ir su tuo susitaikyti. Negalima e, rankioti įrodymų bet kaip. Toliau dėl Benali atvejo matome, kaip toje šalyje, mačiau, kai, kokie įtaka, kokį poveikį toje šalyje turėjo sukčiavimas ir korupcija. Vaikai nebegalėjo eiti į mokyklą. Prieš 20-30 metų juk e, Tunise buvo tikrai didžiulis augimas, didžiulis, labai išsivysčiusi ta šalis buvo, o paskui kilo labai daug visokiausių problemų, nedarbas, problemos su švietimu, taigi kai sukčiaujama, kai viešosios lėšos panaudojamos netinkamai, išvaistomės, tuomet kyla chaosas visur. Dabar ponė Labajova. Ačiū pirmininkė. Pone Krugeri, šis komitetas yra vienas svarbiausių OLAFO partnerių. Kaip užtikrinsite, kad šio komiteto nariai būtų tinkamai informuojami apie OLAFO tyrimų rezultatus? Ar mm, įsivaizduotumėte, kaip galima būtų pagerinti informacijos mainus su šio komitetu? Uh, Kitas klausimas yra labiau susijęs su jūsų lyderystė, nes būdamas Olafo direktorius, Olafo būsimasis direktorius turėtų būti tikras lyderis ir vadovas. Kaip motivuotumėte jūsų savo kolega, kolegas siekti bendrų tikslų? Kaip apibūdintumėte save kaip lyderį? Dėkoju. Dėkoju. Manau, kad na, neturiu įpročio kritikuoti, bet manau, kad iš tikrųjų galima būtų e, tikrai labai pagerinti bendravimą tarp Olafo ir jūsų komiteto, ypač kalbant apie tyrimų rezultatus. Čia kalbame ne tik apie skaidrumą, apie informacijos kiekį, kiekį o labiau apie kokybę. Aš labai atidžiai seku jūsų diskusijas e, ir pranešimus apie BIF klausimą. Man atrodo, šis pranešimas, šis dokumentas gali būti daug labiau patobulintas. Kaip pagerinti statistiką tarp valstybių narių? E, duomenys yra be galo svarbus, sukuriant bet kokią politiką, reaguojant, prisitaikant, e, mažinant riziką, švelninant ją. Man atrodo, kad Iš tikrųjų, labai daug ką galima būtų pagerinti ir džiaugiuosi, kad yra Europos parlamente konkretus komitetas atsakingas už tai, mm, darantis spaudimą administracijai, siekiant, siekdamas užtikrinti, kad rezultatai būtų patys geriausi. Kalbant apie lyderystę, aš esu žmogus, kuris dirba kūrybiškai, kuris daug klauso, kuris motivuoja, kuris siunčia aiškę žinę ir duoda aiškius nurodymus. Manau, kad Olafo darbuotojams iš tikrųjų reikia žmogaus, kuris jais pasirūpintų, kuris sugražintų šypsenas į jų veidus, kad jie galėtų vėl didžiuoti savo darbu. Ir kad ši tarnyba vėl taptų stipri, kad ji turėtų aiškę kryptį, kad visi ją eitume. Uh, Bet tam mums reikia paramos, kaip ir minėjau savo įžanginėje kalboje, nes dabar situacija iš tikrųjų yra kupina iššūkių. Taigi, jeigu norime, kad Olafas būtų stiprus, reikia, reikia visiems kartu siekti šito. Dėkuoju. Dėkuoju. E, labas vakaras, ponia Krūgeri. Mm, jūs esate prancūzas ir jei taptumėte Olafo generaliniu direktoriumi, būtų tam tikrų bylų susijusių galbūt ir su Prancūzija, su Prancūzijos piliečiais. Kaip jūs elgtumėtės tokiu atveju? Ar būtumėte šališkas, ar būtumėte nepriklausimas? Taip pat jūs kalbėjote apie duomenų gavybą ir dirbtinį intelektą. Ar galėtumėte mums daugiau papasakoti apie tai, ką turite omenyje apie tai kalbėdamas? O dėl dalį bylos. Man susidaro įspūdis, kad kad yra daugiau puolimo negu gynybos ir uh, kaip, kaip, kaip jūs esate linkęs elgtis. Dėkoju. Mm, trys klausimai. Dėl Prancūzijos iš tikrųjų galiu Jums pasakyti, kad būčiau nešališkas, dirbdamas savo dabartinį darbą. Prancūzijoje nesusiradau ne, ne, ne daug draugų. Taip pat esu dirbęs dešimt metų dirbdamas užsienyje. Žinau, ką reiškia nešališkumas, žinau, ką reiškia atskaitomybė. Ir todėl aš apie tai kalbėjau. Aš nebūsiu tas vienišas kaubojus mm, ir, ir, ir, ir vienas savo nedirbsiu, aš dirbsiu su jumis, jums atsiskaitysiu, jūs esate piliečių atstovai, aš dirbsiu skaidriai ir e, būsiu be galo nešališkas. Aš neabejoju, kad ir toliau būsiu toks pat nešališkas, kaip esu ir šiandieną, kalbant apie prancūzijos įmonės, institucijas ir taip toliau. Dėl duomenų ir dirbtinio intelekto tai yra labai svarbus dalykas. E, D, A, B, C, D pasakiau, o D būtų duomenys. Aš prancūzijos audito rūmose apie tai daug kalbėjau ir su tuo daug dirbau. E, tai yra laiktinė, lenktynės su laiku, kova su sukčiavimu yra lenktynės su laiku. Per kelias minutės karuselinio sukčiavimo e, dėka galima prarasti daugybę milijonų eurų ir norint užkirsti tam kelią arba aptikti šios nusikaltimus reikia surinkti labai daug duomenų e, per trumpą laiką. Ir neįmanoma išgauti visų šių duomenų iš skirtingų šaltinių be dirbtinio intelekto pagalbos, nes kitaip pralaimėsime. Mm, Kasparova kompiuteris e, nugalėjo šachmatų partijoje net nežinodamas šachmatų žaidimo taisyklių ir vis tiek laimėjo. Taigi reikia pasitelkti dirbtinį elektą, kad galėtume surinkti visą informaciją ir įvertinti riziką, aptikti sukčiavimo atvejus. Reikia rizikos analizę pasiremiant sukurti įvairiausius rizikos profilius, o visam tam reikia dirbtinio intelekto. E, taip pat kalbant apie už ir prieš taip, reikia, kad tyrimas būtų su uh, Mm, subalansuotas, negalima vien tik pult vieni kaltinti, nes tada bus tam tikras subjektivumas. Reikia užtikrinti, kad galutinė byla, ypač kalbant apie teisinę rekomendaciją, yra, kad ta byla būtų pagrista, protinga, kad teismas, kuriam bus perduoda ta byla, paskui ne, ne, neturėtų iš naujo dirbti. Dėkoju, pirmininkė, aš norėčiau tęsti šią interesų konflikto temą. Žinoma, yra valstybių narių atsakomybės, yra įvairiausi komitetai, yra administraciniai klausimai, kuriuos sprendžia komisija. Kaip jūs dirbsite su komisija, ypač atsižvelgiant į tai, kad komisija gali būti įsitraukusi į tam tikras bylas? Buvo kalbama apie įrodymų rinkimą valstybėse narėse ir valstybės prokurorams iš tikrųjų kartais tai sukeldavo didžiulių problemų. Ar jūs pasitelksite e, išorinę kontrolę, procesinės garantijas, ar, ar, ar visą tai tvarkysite vidiniu pagrindu? Konflikt hmm. of interests. Interesų konfliktas ir procesinės garantijos. Ačiū už jos klausimus. Aš manau, kad įdomu yra pastebėti tai, kad Olafas stovi ant, abiejų, ant dviejų kojų. Viena yra susijusi su prevencija, kita yra su, su tyriama veikla. Tai yra dvi skirtingos kojos, tačiau jos bendradarbiauja. Ir reikia užtikrinti, Reikia suprasti, atsiprašau, kad jei tinkamai užsimsime prevenciją, tuomet mažiau reikės dėmesio skirti tyrimams. Bet akivaizdu, kad kai jūs tyrėte kokią nors bylą, jūs, turite, jūs elgitės visiškai savarankiškai, nepriklausomai. Ir e, jūs minėjote atvejus susijusiu komisijos e, narių ir būtent taip buvo pasielgta ir reikia elgtis taip. E, gal protingai, racionaliai, reikia išgirsti daugybę dalykų. Reikia protingai užsimti prevenciją ir po to lygiai taip pat protingai viską ištirti. Įrodymų rinkimas ir pranešimų e, nauda e, atliekant tyrimus Tai iš tikrųjų aktuolus klausimas. Aš tikiuosi, kad kai jūs atliksite 2013 metų Olafą, jei pažiūrėtumėte 2013 metų Olafui taikomą reglamentą, pamatysite, kad ten yra daug tobulintinų vietų. Ir tam tikros valstybės narės tęsia mūsų pradėtus tyrimus, o, o kai kurios valstybės narės ignoruoja mūsų atliktą tyrimą ir pačios imasi tokio tyrimo ir taip švaistumas yra jų laikas. Vienas ketvirtadalis mūsų reko, OLAF rekomendacijų yra teisminio pobūdžio ir tik tai vienas ketvirtadalis jų yra da, įgyvendinamas. Ir aš manau, kad tokią situaciją reikia iš esmės pakeisti. Ponas Žakas, prašau. Labas vakaras, ponė Krūger, sveikas atvykęs pas mus. Aš norėčiau jūsų paklausti apie Olafo nepriklausomumą, nes pagal teoriją ir pažvelgtume į tekstą, pamatysime, kad iš esmės jūs turėtumėte veikti ne, nepriklausomai. Ir matomėte tai, aišku, prieš tai trečiame straipsnėje, 11-12 straipsnės. straipsnės reglamente, kuris jums yra taikomas, tačiau realybėje viskas yra kur kas sudėtingiau. Prancūzijos senatas prieš kelius metus paskelbė pranešimą apie taip, kaip veikia mūsų administracinės institucijos ir tenai buvo kalbant Prancūzijos institucijos, bet ir Olafas buvo paminėtas. Ir buvo aiškiai parodyta, kad pagal prancūziškus kriterijus ne visuomet jūs galite elgtis nepriklausomai. Ir priežiūros komitetas ir Olaf, Olafas, jie turi ypatingus santykius. Ir priežiūros komitetas turėtų užtikrinti, kad būtų laikomasi Olafui taikomo nepriklausomumo kriterijų Ir žinome, kad priežiūros komitetas yra paskelbęs kelias svarbės nuomonės e, šiuo klausimu. Tai, tai yra labai gerai, aišku. Bet žinome, kad jūsų santykiai kartais yra sudėtingi ir jūsų pirmtakas e, apkaltino priežiūros komitetą, to, kad jie parengė nesažiningą pranešimą, ataskaitą ką jūs darysite tam, kad pagerintume e, tokią situaciją ir ta, kad nekiltų jokių abejonių dėl jūsų darbo nepriklausomumo? Nes dabartinė situacija yra labai neaiškiai ir dėl to, to švaistomi yra de, turimi pinigai ir nežinome iš tikrųjų, ar tinkamai yra dirbama. Dėkoju už šios labai svarbius klausimus. dėl priežiūros e, komiteto ir Olafo. Aš tikrai norėčiau, kad e, mūsų santykiai būtų vaisingi ir manau, kad tai yra įmanoma. Priežiūros komiteto pirmininkas e, dalyvavo visose susitikimuose, kuriuose man yra tekę iki šiol dalyvauti. Aš visuomet atvirai sakiau, kad aš ne visuomet pritariu priežiūros komiteto pasiūlymams, tačiau kartu aš manau, kad neįmanoma da, žaisti da, da, katės ir pelės žaidimo. Matome, kad labai dažnai grotestiškai dažnai kreipiamasi yra teisininkų tarnyba. Uh, Priežas komitetas turi užtikrinti, kad Olafas galėtų nepriklausomai dirbti. Tai aiškiai yra parašyta 2013 metų reglamente ir būtent todėl mes turime vadovavomis tokią teigiamą, pozityvę dvasę gerinti savo santykius. To aš ir sieksiu daryti. Dabar kalbėdamas apie Olafo nepriklausomumą, aš galiu pasakyti, kad man atrodo, kad būtų labai uh, įdomu pa, pa, pagalvoti štai apie ką. Nes kad mes turime vėlgi dvi kojas ir viena gali būti visiškai ne. ne, ne a, a, minėjau tas dvi, dvi kojas - tyrimus ir prevenciją. Ir tai, kai kalbame apie a, prevenciją, apie tai, kokiu priemonių reikia imtis tam, kad galima būtų užtikrinti kad galima būtų geriau bendradarbiauti, tai čia reikia tikrai, de, čia nereikia kalbėti apie mūsų savarankiškumą, čia turime bendradarbiauti, bet tyrimus turime atlikti nepriklausomai. Dėkoju. Rytoj pas mus atvyks prezidentas Makronas ir kalbės apie ES ateitį. Per rinkimų kampaniją jis kalbėjo apie tai, kad reikia iš esmės reformuoti ES. Kaip Jūs atrodo, ar tai paveiks Jūsų darbą, jei Jūs taptumėt Olafo direktoriumi? Ar jūs galėtumėt padėti gyvendinti tikrai labai rimtas esminės reformas ir Olafo viduje? Dėkoju. Ačiū. Na, jei pažvelgtume Olafo da, da, darbo programą, pamatysite, kad daug joje yra daug ir formuojama ir proku, Europos prokuratūra. Reikia motivuoti darbuotojus. A, Mes matome taip pat, kad reikia kažkaip, e, kažką daryti dėl to, kad priešiems atrodo šiandien, kad korupcijos lygis yra didesnis nei prieš dešimtmetį. Ir ne visuomet piliečiai teigiamai vertina Olafo darbą. Taigi panašu, kad daug ką reikės direktoriui padaryti, daug ką man reikės padaryti ir aš žinau, ką reikia daryti. Ir dar šiandien įsivaizduoju, ką reikia padaryti po septyniarių metų, pavyzdžiui. Bet jei bus imtas rimtų ES reformų. Ir jei aš e, vadovausiu Olafui, be abejo, aš dalyvausiu tai gyveninantas reformas. Pažvelgime daugiau metę finansinę programą. Prezidentas Makronas aktyviai dalyvauja diskusijose dėl šios programos ir aš manau, kad tai yra labai įdomi tema. Diskusijos bus tikrai labai turiningos. E, nes mes norime, kad mūsų biudžetas padėtų mums pasiekti konkrečių rezultatų. Ir jei šis principas tikrai bus taikomas, mes turėsime parodyti vėlgi, kad tyrimų rezultatai yra labai realūs. Ir čia reikės tai vėlgi pasitelkti, ko gero, dirbtinį intelektą. Uh, Panas Logan, ačiū ponė pirmininkė, ačiū ir ponui Kriugeriu, dėkoju Jums už tai, kad Jūs pas mus atvykote. Mane labai, man labai patiko tai, ką Jūs sakėte apie priežiūros komitetą ir jo santykius su Olafu. Aš norėčiau Jūsų paklausti štai apie ką. Kaip Jums atrodo, kokia ir. Uh, E, didžiausia problema, dėl kurios e, pabjūro Olafo ir priežiūros komiteto santykiai. Tai yra pirmasis klausimas. Antras klausimas. Europos prokuratura kiekvienas e, sutarė dėl to, kad reikėtų daryti viską, kad nesidubliuotų jūsų ir jų veikla. Kaip jūs ketinate tą užtikrinti? Dėkoju. Kaip dirbs Europos prokuratūra, tai bus tos, ta, tos prokuratūros sprendimas. Dubliavimasis, mano galva, nėra didelė problema. Aš turiu nemažai patirties tyriant finansinius nusikaltimus ir aš galiu pasakyti, kad prieš perdodant bylą. Da, da, teismui reikia, kad ta byla gerai būtų parengta. Tai reiškia, kad reikės labai gerai suplanuoti visą darbą, kad byla nebūtų pateikta per vėlai kad ta byla nebūtų susijusi su pernelik didelė administracinė našta, ilgomis administracinėmis procedūromis, kurios gali būti reik, e, reikalingos teisme, jei jūs netinkamai atliktumėt savo darbą. Bet jei aš gerai suprantu, e, Dabar po vienos aukščiausio lygio susitikimo prokuratūra taip pat galės dalyvauti, tyriant taip pat ir su turizmu susijusios bylas. Ir reikia padaryti viską, kad tos bylos būtų gerai parengtos ir turime su jais bendradarbiauti kuo geriau. Ir jei prokuratūra kreipsis į mus prašydama papildomos informacijos, tai čia irgi tą bendradarbiavimo procesą reikia tikrai pakoreguoti ir patobulinti, nes jei to nepadarysime, tuomet sunku gali būti iš tikrųjų bendradarbiauti ir uh, uh, dabar kitas jūsų klausimas. Nepakankama, uh, nepakankama informacija, kurio teikiama priežiūros komitetui. Vėlgi, čia reikia kur kas didesnio skaidrumo. Bet kartais atrodo, kad priežiūros komitetas tikrai žengia per toli ir čia reikėtų tikrai surasti kažkokį būdą užtikrinti, kad kiekvienas laikytųsi jiems patikėto mandato. Frau Furzit kolega Zdechovski. Noriu užduoti e, klausimą susijusiu su tuo, kad e, <clears throat> apie problemą susijusiu su Olafo tyrimais. E, ką manote apie tai, kad nemažai audito išvadų buvo neigiamas, o po Olafo pradėtų tyrimų buvo nustatoma, kad vis tik tai sukčiavimas e, įvyko. Ką Jūs e, manote apie galimybę uh, padaryti Olafo vykdomus tyrimus skaidresniais ir pastebimesniais. Ačiū Jūs e, paminėjote labai svarbų aspektą. Mane tiesiog sukrėtė kai kurios atskiras bylas, e, kuomet e, dėl atlikamų tyrimų buvo pateikiamos rekomendacijos ir uh, kaip jomis buvo pasinaudojama. Aš tikrai galiu patikinti, kad niekuomet nebaigsiu tyrimo ar bylos, neįsitikinęs, kad suprantu. E, Smenų, kur atžvilgiu vykdomas tyrimas pozicija ir kol jie mano pozicijos nesuprato tyrimai gali pasitaikyti tam tikrų faktinių klaidų, kuomet niekuomet nebus pasiekiamas susitarimas dėl e, e, išieškomų lėšų apimties. O e, tokiu atveju pasitaiko dėl to, kad nepakankamas dialogas vyksta e, aukščiausių lygmenių. Kolegai Balčyčių žodis. Pirmininkė, e, gerimas kandidatė. Iš tikrųjų, matomai, mūsų pagrindinis tikslas ir darbas, ir taip, tame tarp ir jūsų, būtų tai, kad e, tų bylų apie sukčiavimo atvejus ateityje jų vis mažėtų ir mažėtų. Kad tai atsitiktų, reikia turbūt tam tikro tvirtesnio bendradarbiavimo su ES valstybėmis. Jų yra 27 jų dabar bus 27 ir kiekvienoje valstybėje kas keturi metai vyksta parlamento rinkimai ir keičiasi vyriausybės, keičiasi politikai, kurie formuoja užduotis savo, jau sako, valstybės viduje. Ir ar jums netrodo, kad apart e, labai teisingų teisinių išvadų vis dėlto yra ateityje būtinas Olofo vadovybės ir vadovo glaudesnis bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis, su jų vadovais, netgi kartais ir su jų politikais, kad formuoti bendrą duomenų surinkimo principus, formuoti bendrą supratimą, kaip būtų galima užkardinti ir taip pat susitarti, kad Olafas turėtų galimybę prieiti prie tam tikrų duomenų, kuris ir pats galėtų nuspręsti be niekino žinios pradėti tyrimus ir ar jums netrodo, kad tai bus netaip lengva padaryti? Ačiū. Thank you very much. Yes, it is a very... Uh... Ačiū. Ši užduotis yra pakankamai sveitinga, tačiau reikia jos imtis. Tas vaidmuo, kurį atlieka valstybės uh, narės, uh, iš, išieškant e, lėšas yra labai svarbus, netinkamai panaudotas. Ir mes matome, kad e, situacija atskirose valstybėse narėse yra skirtinga. Kovos su sukčiavimu institucijos e, iš tiesų šiuo metu nedirba pilnu pajėgumu ir aš tikrai norėčiau šią situaciją pakeisti, aš norėčiau sukurti tam tikrą veiksmingiau reaguojantį institucijų tinklą tam, kad e, būtų galima greičiau tinkamiau pasikeisti teigiamą patirtimi ir kad atsirastų tam tikra ne, e, struktūra arba vieta, kurioje mes galėtume e, aptarti Olafo ataskaitas, rekomendacijas ir, ir rasti galutinį sprendimą. Nes e, dabar kai kuriuose valstybėse narėse e, kovojama su sukčiavimu ir korupcija e, pasitelkiant nesisteminį požiūrį, bet tyriant atskirus atvejus, atskiras bylas. O mums reikia tą požiūrį pakeisti, mums reikia bendrą sisteminę požiūrį. Aš dabar užduosiu klausimą Europos Liaudės partijos frakcijos vardu. Tris klausimus noriu užduoti. Kokios esate sukaupęs patirties e, policijos struktūrų tyrimo e, darbe? Taip pat, ką manote apie e, clearinghouse procedūrą, tai yra kasmėnesinius sustikimus tarp OLFA generalinio sekretariato ir komisijos atstovų dėl galimų korupcijos atvejų komisijos struktūrose, nes tai šis klausimas yra susijęs su e, Olafo nepriklausomumu. Ir trečias klausimas, ar jūs kandidatūrą remia Prancūzijos vyriausybė? Pradėsiu nuo paskutinio klausimo. E, žinoma, remia, tikiuosi, kad remia, žinoma, remia. E, tačiau aš E, nesu kažkoks Prancūzijos vyriausybė priimtų sprendimų produktas, e, aš pats kandidatuoju. Aš aptikau atitinkamą skelbimą, naršydamas internete e, apie siūlomas pareigas, kurios atitinka mano patirtį, mano E, gebėjimus ir nusprendžiau kandidatuoti. Dėl clearinghouse procedūros yra pakankamai sudėtinga procedūra, galima ją traktuoti kaip e, siekia daryti įtaką tyrimą atliekančią institucijai, tačiau taip pat galima ją būtų traktuoti ir kaip e, vystimą to dialogo, apie kurį aš kalbėjau. Ir tikrai e, sėdėjimas vienoje patalpoje tikrai nereiškia, kad e, tie asmenys, kurie sėdė prie vieno stalo, e, galės susitarti, o išėjus iš tos patalpos galima pamiršti e, apie savo įgaliojimus ir pareigas. Aš turiu skopęs tam tikros patirties ir jis sako, kad turime reikalus su tyrėjais, kurie uh, E, kartais pamiršta savo prievalę atlikti tyrimus arba turime reikalus su tokiais tyrėjais, kurie e, yra pernelik uolus. Mes tuo tarpu turime išlikti ramus, taikyti galiojančias procedūras ir e, clearinghouse procedūra būtent tai reglamentuoja. Dviejopas patirties esu sukaupęs kalbant apie policinius tyrimus dirbdamas e, Prancūzijos audito rūmose, esu susidūręs su policijos vykdomais e, tyrimais ir bendradarbiavau ne kartą su policijos tyrėjais esame e, nustatė tam tikras bendradarbiavimo procedūras, su policijos tyrėjais ir taip pat aš atlikdamas savo rikščionės funkcijas ir kontroliuodavau policijos tyrėjų veiklą. Ačiū. Baigiame šį klausimą, dėkojame už tai, kad atvykote, turime tęsti kitų kandidatūrų svarstymą. Wir haben den Herrn Litzke als letzten kommt, genau, in front of the door. Thank you so much. können gleich anfangen, wenn Sie mögen. Galime pradėti nedelsiant, kai tik būsite pasirengęs. Mikro. Bitte schön. Uh, Gerbiami delegatai parlamento nariai, man didelė garbė šiandien uh, turėti galimybę pristatyti jums savo požiūrį uh, pozicijas, jeigu būčiau išrinktas būsimo Olafo vadovu. Pirmas klausimas, kokie tarpusio santykiai turėtų būti tarp Olafo ir Europinės prokuratūros. Prokuratūros vaidmenį apibrėžia direktyva kovos su ES finansinių interesų pažeidinėjimais ir taip pat kitais teisės aktais dėl ES prokuratūros. Todėl e, šios institucijos turi vieną kitą papildyti, o ne dubliuoti e, baudžiamusius tyrimus turėtų atlikti, baudžiamą persiekimą vykdyti prokuratura, Olafo vaidmo turi pasikeisti, Olafas daugiausiai dėmesio ateityje turės skirti administracinių pažeidimų tyrimams, įskaitant ES personalą ir kurias e, e, išorės agentūras ir e, centralizuotas išorės išlaidas, kurios nėra mažesnės nei 10 milijonų eurų. Mano vertimo Olafo veikla ateityje turėtų būti daugiausiai susijusi su pajėgumų stiprinimu, e, užkardimu ir iš ankstinio aptikimu informacijos kaupimu. 101 Europinės prokuratūros reglamento straipsnis aiškiai nustato veiksmų koordinavimą ir palenginimą paramą, kuri būtų teikiama Europiniai prokuratūrai, taigi konkurencijos nebūtų. Kita vertus, man tai reikštų, jeigu išrinksite mane iš šias pareigas arba atrinksite, aš turėsiu e, pasirūpinti poveikiu Olafo personalui, pareigūnams. Aš esu e, su ne vienu iš jų susidūręs ir labai didžiuojasi savo atliekamu e, darbu, e, didžiuojasi to, kad yra tokie pusiau prokuratūros pareigūnai. Ir aš čia išvelgiu tam tikrų trūkumų šios naujos struktūros, kadangi galėtų pasėti tam tikrą baimę darbuotojų tarpę. Manau, kad šią problemą galima spręsti tik vienu būdu, kaip būdamas būsimasis, jeigu atrinksite. E, šios institucijos vadovas turėsiu suteikti darbuotojams e, naujas galimybės E, siekti karjeros, pavyzdžiui, praktikuojantis e, arba vykdant mainus su, su Europinė prokuratūra ir e, tokiu būdu užtikrinant šią instituciją didesnę paramą. Kokiu veiksmu galėčiau imtis tam, kad būtų galima gyveninti šios minėtus tikslus, pasteldamas savo profesinę patirtį, šis vaidmuo Pasikeitęs Olafo reikalauja lyderystės ir santūrumo, santūrumas su sudėtingu laikmečiu. E, aš visos savo karjeros eigoje dešimt metų e, dirbdamas pasaulio sveikatos organizacijoje e, ir taikos palaikymo misijose Mes statėme tiltus tarp senosios ir naujosios valdžių ir ta procedūra yra papildoma tam tikrų santūrumo aspektu, bendradarbiaujant su kitomis es institucijomis, tokiamis kaip Europos parlamentas, kaip žinau, kaip suprantu, kalbant apie tiltų statymus, ankstesnio Olfo vadovybė čia nepaskė geriausių rezultatų, tačiau būsimoji Olafo partnerystė su prokuratūra e, suteikia naujų galimybių stiprinti bendradarbiavimą, pagerinti tarpusio santykius su priežiūros komitetu. Ir e, taip pat e, pagerinti bendradarbiavimą su jūsų komitetu Taigi aš esu pakankamai charizmatiškas vadovas, galiu motivuoti darbuotojus, galiu mobilizuoti, kurti dalyvavimo tinklus. Olfo generalinis direktorius galėtų būti labai uh, uh, sudėtingos, vienišos pareigos ir kaip m, suprantu, ankstesnis e, vadovas tokiu ir jautėsi, tačiau aš, mano duris tikrai visuomet bus atviros. Jeigu prireiktų mano patarimo, arba jeigu aš pats norėčiau ko nors išmokti, ir tai man akivaizdu, kad aš tikrai turėsiu mokytis. Aš 15 metų dirbau tarptautinės organizacijose tyrėjų, 100 94 valstybių narių organizacijoje dirbau, e, e, kuri apriepė e, didžiulį spektrą įvairių skirtingų kultūrų, tikėjimų ir taip toliau. Taip pat aš pradėjau savo karjerą dirbdamas teisėjų. Šis komitetas jau anksčiau dažnai žodavo klausimą, kaip užtikrinti teisės tų, kuriuo atžvilgiu yra vykdomas tyrimas. Aš žinau, kaip tą padaryti, nes dirbdamas teisėjų tu ir privalai užtikrinti pusiausvyrą tarp kaltintojo ir kaltinamojo. Aš taip pat esu šeimos žmogus, dviejų vaikų tėvas, tai yra taip pat labai svarbus aspektas. Ar e, dirbote anksčiau e, ES politikos aplinkoje, nei niekuomet nedirbo, nei vyriausybės pareigūnų nedirbo, tačiau turiu 15 metų patirtį dirbdamas jungtinėse tautose ir pasaulio sveikatos organizacijoje. Aš šiandien e, dirbu e, gyvenant projektus susijusius su tam tikrais etikos aspektais Sirijoje, Jemenė. Aš prieš 80 metų bendra pirmininkavau Europos Sąjungos rinktų e, tyrimo e, darbo grupį, kuri tyrė Kosovo e, oro uosto energetikos kompaniją, jokių interesų konfliktų taip pat neturiu ir dabar galėčiau atsakyti jūsų klausimus. Ačiū labai. Pirmasis klausė kolega Savarma. Ačiū pirmininkė. Ačiū už jūsų prisistatymą. Du klausimus noriu užduoti anglų kalba. Pirmasis susijęs su Europos audito rūmų vaidmeniu. Ar išvelgiate atitinkamą vaidmenį Europos audito rūmų ir jeigu taip, koks turėtų būti vaidmuo atliekant Olafo tyrimus, ar jį reikėtų sustiprinti, ar tas vaidmuo yra pakankamas, kaip jį reikėtų pagerinti. Antras klausimas susijęs su skaidrumu. Kaip vertintumėte skaidrumo situaciją bendrais bruožais su Olafo struktūrose ir kaip e, vertinate asmenų, kurio atžvilgiu atliekamas tyrimas teisų užtikrinimą, turint omenyje dabartinę netokią skaidrę Olafo veiklos atmosferą. Ačiū. Ačiū už Jūsų klausimus. Klausimas apie Europos audito rūmus yra susijęs labai glaudžiai su nauju Olafo vaidmeniu. Ir jis bus glaudžiai susijęs su parama Europiniai prokuratūrai ir tam reikės glaudesnio bendarbiavimo su auditorumais. Dirbdamas e, savo ankstesnėse pareigose, e, Tiesa, tautose pasaulio sveikatos organizacijos glaudžiai bendrabiaudo su kitomis institucijomis, kaip suprantu, struktūra yra kitokia, tačiau kalbu apie tinklus, kalbu apie paramą, apie tarpus e, vieną kitą papildančias institucijas ir tai būtų vienas man iš pagrindinių pirmiausia tikslų, kalbant apie skaidrumą. Skaidrumas glaudžiai susijęs su atskaitomybė. O tai reiškia, kad galėtume patys juos paklausti. E, pakankamai skaidri yra Olafo veikla ir kokį skaidrumą reikėtų užtikrinti. Galima būtų užduoti klausimą apie atskiras e, bylas, kuomet pažeidžiami tam tikrai konfidencialumo nuostatai, reikia stiprinti Olafo atskaitomybę priežiūros komitetui, jūsų komitetui. Ir taip pat e, reikėtų geriau užtikrinti atskirų asmenų teisės asmenų, kur atžvilgių yra vykdomi tyrimai, turime procedūrinių garantijų kontrolę ir aš atinkamus pasiūlymus labai įdėmiai e, stebiu ir ketinu kartu su jūsų komitetu toliau procedūrinės garantijos stiprinti kolegiai. Ajalai žodis, prašau. Ačiū, ponia pirmininkė. E, sveiki atvykę kandidatė. E, aš e, tikėjausi, kad suprantate ispaniškai, tai šiek tiek palaukiu. E, tačiau po to turėjau dar palaukti, kol įsidėstų ausinės. Norėčiau sužinoti iš jūsų, kaip esate pasirengęs užimti šias pareigas ir kokie yra jūsų interesai susijęs su Europos politika. Jūs pristatėte savo uh, profesinę patirtį, aš norėčiau žinoti, ar jūs e, turite ne tik profesinių sumetimų kandidatuodamas šis pareigas, tačiau ir e, šiek tiek platesnio masto interesų. Jūs pristatėte e, įvairius konfliktus Sirijoje, Kosove, kitur, kur aktyviai dalyvavote. kartu su e, vykdant atstatymo darbus tų šalių. Noriu paklausti, ko galėtumėte pasigirti e, kovos su sukčiavimo srityje, kokiais rezultatais, pavyzdžiui, išieškant netinkamai panaudotas jungtinių tautų skiriamas paramos lėšas, nes ES taip pat skiria nemažai lėšų e, per įmokas ES biudžetą. Taigi, e, kiek lėšų, e, kokiais konkrečiais atvejais e, esate padėjęs gražinti jungtinių tautų biudžetą. Ir, ir noriu paklausti, ar asmeniškai pažįstate ponę Georgievą. Sakysiu angliškai. Pirmas klausimas. Turiu pasakyti, kad uh, tikrai turiu pakankamai platų kontaktinių asmenų ratą ir Olafo generalinio direktoriaus pareigybė yra turbūt viena iš žinomiausių kovojant e, su korupcija ir e, nusikalstamumu. E, taip pat ir Tai yra šeštasis mano interviu etapas ir tikrai jaučiuosi pagerbtas taip toli nužygiavęs į priekį. Kokia yra mano geriausi rezultatai kovojant su sukčiavimu. Aš tikrai dabar nevardinsiu Jums, kad e, padariau tą ir aną ir e, milijoninės lėšas išieškojimą. Galbūt e, <clears throat> didžiausia sėkmė būtų susijusiu su Kosovu, kuomet buvo atšauktas viešasis pirkimas statyti jėgainę ir e, mes nesusigražinome neteisėtai panaudotų lėšų, tačiau mes jų neišmokėjome ir tas 4,3 milijardus, tai tikrai tai nebuvo mano asmeninė sėkmė, tai buvo komandinis darbas. Taip pat aš dirbau su mažesnėmis sumomis, 50 tūkstančių, 100 tūkstančių dolerių išieškojau teismo keliu. Taip pat aš supratau, kad prevencija yra daug svarbesnis dalykas ir supratau, kad e, taip galima daryti daug geresnę įtaką bendrai sistemai, ypač viešųjų pirkimų sistemai ir tai taip pat e, laikyti nesėkmė. Ir aš tikrai dabar nesigirsiu kaip koks šerifas ar kaubojas konkrečiais rezultatais. Jeigu norėtumėte e, išgirsti apie skaičius, tai turbūt kaip geriausią pavyzdį galėčiau pateikti pavyzdį su Kosovo elektros jėgainės statyba ir viešųjų pirkimų, tačiau tikrai detalės nenoriu gilintis. Kolegai labai jau žodis, ačiū ponė pirmininkė. Jūsų gyvenimo prašymas iš tiesų yra įspūdingas. Jūs kalbate apie tai, kad Europinėse reikalose politikoje didelės patirties neturite. Kokias jūsų asmeninės savybės galėtų kompensuoti tą nepakankamą patirtį susijusią su ES politika? ir darbas stambiose organizacijose. Dar vienas klausimas. Olafas dabar nustato 12 mėnesių terminą vieno tyrimo e, eigai. E, e, tuo tarpu dauguma vykdomų tyrimų trunka ilgiau nei 12 mėnesių, iki 20 maždaug. Tai prieštarauja reglamento nuostatoms, ką ketinate daryti, kad e, tie terminai sutrumpėtų. Tyrimo eigos ačiū už e, šios atvirus klausimus, jie yra truputėlį provokuojantis. E, galėčiau taip pat provokuojamai atsakyti, kad ne vienas vadybininkas negali vadovauti didesnė dešimties darbuotojų grupė. Klausimas yra kalbant apie vadovavimą kokia turėtų būti ta grupė 80 e, žmonių, kuriai jau e, Olafo vadovas turėtų vadovauti. Aš manau, kad tai turėtų būti tie 10 aukščiausio lygio Olafo grandies vadovų. Na, <clears throat> kalbant apie tai, kad jūs minėjote, kad aš neturiu darbo patirties arba darbo patirties didesnė organizacija, tai jungtinės tautos yra. Ir didesnė organizacija už Europos Sąjungą ir aš savai suprantama sutinku, kad jeigu dirbsiu darbą, tai tikrai su daugeliu naujovių susidursiu. Kalbant apie tyrimų trukmę, tai aš tikrai nepažįstu nei e, vieno. Ne vienos tyrimus atliekančios institucijos, kuri neturėtų sunkumų su tyrimų eiga ir su tyrimo trukmės. Esmė, tai, kad svarbu tinkamai atlikti darbą, netgi jeigu jis užtruktų ir šiek tiek ilgiau nei numatyta. Aš manau, kad Europės prokuratūros steigimas ir bendradarbiavimas Olafas su e, šia nauja institucija e, turėtų pasitarnauti siekiant sutrumpinti tyrimų eigą. Ir jeigu mes rimtai atsižvelgtume į auditorumų išvadas, apie kurias minėjo pana Savarma, ir jeigu tinkamai dalintumės informaciją su EPO, e tai manau, kad ir tyrimų trukmės laikotarpis sumažėtų, sutrumpėtų pakankamai greitai. Kolegai Stažvalis, ačiū pirmininkė, sveiki atvykę. Mane sudomino jūsų patirtis e, Kosove ir atliekamas, atliktas tyrimas statant, e, e, tyriant projektus susijusius su e, Kosovo Prištinos oro uostų ir elektros jėgainė. Ar atlikote auditą, ar atlikote tyrimą konkretų, dalyvautėme ir koks buvo jūs konkretus vaidmuo šiame procese? Ačiū. Taip, iš tiesų buvo atliekamas auditas ir e, jo metu buvo sukaupti esminiai svarbiausi duomenys ir jungtinės tautos e, įsteigė tyrimo grupę. Tai buvo dualinė institucija, kuriai vadovavo e, viena vertus E, tiesiogiai New York'e, jungtinių tautų atstovai ir ponas Briuneris Briuselėje. Aš buvau atsakingas už e, jungtinėms tautoms atskaitingą e, dalį tyrimą, tačiau mes glaudžiai bendarbiavome taip pat ir su ponu Briuneriu ir jo vadovavimais asmenimis. Aš, aš sukaupiau savo patirtį apie ES veikimą būtent remdamasis to bendarbiavimu. Iš tiesų trikdžių buvo nemažai, bendarbiavimas nevyko ypatingai sklandžiai. Kiek pamenu, 50 tyrimų iš viso atlikome ir 12 jų atidavėme prokurorams. Pro, Baudžiamas tyrimas vyko tarptautiniu mastu jungtinėse tautose ir mūsų komanda, įskaitant ir mane, aš tuo metu buvau viduties grandies vadybininkas, tuo metu administravome e, tą teritoriją ir e, prisėmėme tikrai didžiulę atsakomybę, nesakau, kad visais atvejais elgiamės tinkamai ir teisingai, tačiau sugebėjome e, atsekti tarpusavio ryšius tarp korupcinių nusikaltimų ir kitų tuo metu koso vykdymų nusikaltimų, karo nusikaltimų. Ir aš kalbu apie atskirus asmenys, o ne apie pačio tyrimo eigą ir jo turinį. Su Herbertu Bešu 2009-aisiais jungtinėse tautose e, lankėmės, nes jungtinės tautas nevykdė nei vieno tarptautinio arešto orderio, kuris buvo išduotas. Išduot, E, valstybės narės e, malonu sustikti su senais pažįstamais, to nežino. Denis De Jong dabar klausia. Ačiū pirmininkė. Jūs kalbėjote apie administracinį tyrimą, procedūrinių teisų stiprinimą. Čia labai svarbu ir tiems asmenims, kurio atžvilgiu vykdomas tyrimas, kad jis vyktų pakankamai greitai. E, E, ir tai svarbu tiek valstybėms darėms, tiek ir komisijos struktūroms. Jūs sakėte, kad esate susipažinę su procedūrinėmis taisyklėmis ir su kontrolės veikla. Ir kaip jūs vertinate priežiūros komiteto Olafo veiklą, e, siekiant užtikrinti tą skaidrumą ir greitį, turint omenyje, kad anksčiau Šios santykiai tarp Alfa Lybijos ir priežos komiteto tikrai nebuvo pats geriausias. Um... Dėkoju šį labai svarbų klausimą. Aš e, paskui šitą ir tą. Pirmiausia, e, asmenų, kurie yra tyriami klausimai, e, kuriuo atžvilgiu atliekamas rimas teisų apsauga yra labai svarbi. Tai yra nepaprastai svarbu, kai atliekamas kratos ar atliekami kiti veiksmai. Ir e, akivaizdu, kad mums reikia stipresnių išorės vertinimų ir patikrinimų. Aš suprantu, kad egzistuoja įvairių e, minčių apie tai, kokį vaidmenį gali vaidinti priežiūros komitetas. Ir aš neturiu patirties dėl to, kaip e, yra taikomas procedūrinės garantijos, nes jos yra rengiamos. Bet aš manau, kad mums reikia skatinti bendradarbiavimo per tinklus. Ir kartais kai kuriems kolegoms atrodo, kad e, tikrai galvot apie procesinės teisės e, yra kažkokia nereikalinga refleksija. Ne, aš taip nemanau. Jei nebus užtikrintos e, asmenų, kurių atveju atžvilgiu yra atliekamas tyrimas teisės, tai mes tikrai nepasieksime užsibrištų tikslų. Čia reikia galvoti apie išorės ir vidaus matmenis. Kolega Valė. Aš norėčiau jūsų paklausti, ką jūs galvojate apie organizuotą nusikalstamumą ES ir e, kaip jums atrodo, ar ES pakankamai aktyviai kovoja su šia rykšte, kuri tikrai yra labai skaudi Europoje. Ir ką jūs darysite, kad valstybės narės geriau tarpusavį bendarbiautų? Dėkoju šį klausimą. Aš manau, kad organizuotas nusikalstamumas yra nepaprastai aktuali problema, nes būtent organizuotas nusikalstamumas da, a, a, a, pavogė ES lėšas. Praeitėje Olafas, ir aš nenoriu jo kaltinti, bet tiesiog taip yra. A, Praeitie Olafas e, ne visuomet gebėjo tinkamai e, sureaguoti organizuotų nusikalstamumą, todėl kad e, Olafas surinkti įrodymą nebuvo traktuojami kaip tokie valstybėse narėse. Ir mes da, turime užpildyti visas spragas a, tyrimo procese. Ir a, e, Europos prokuratūros reglamente ir ES finansinių interesų apsaugos direktyvoje reikia tokių nuostatų, kurios užpildytų tas spragas. Olafas turėtų padaryti viską, kad būtų apskaičiuotas kiekvienas euras, kad gerėtų žmonių gyvenimas. Kalba eina apie uh, nusikalstamas grupuotės, kurios, kurių veikla neapsiriboja sienomis. Ir kovot su jais galima tik taip yra darbia, jei nacionalinės teisės saugos institucijos bendradarbiaus tarpusavyje. Ir aš manau, kad Olafas čia turėtų ne tik elgtis kaip pusiau prokuratūra, bet turėtų geriau bendradarbiauti su nacionalinėmis institucijomis. Ir aš manau, kad prokuratūra, Europos prokuratūra turėtų padėti mums geriau bendradarbiauti. Pana Žakas, ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamasis kandidatė. Aš norėčiau jūsų paklausti apie Europos prokuratūrą. Nes yra vienas dalykas, kuris mane neramina, tai yra tai, kad skirtingai elgiamasi su tais asmenimis, kuriuo atžvilgiu atliekamas tyrimas. Priklausomai nuo to, ar jie yra iš to šalies, kurie dalyvauja Europos prokuratūros projekte ir tų, kurie nepriklauso toms šalims, kurios. Taip, tie, kurie nepriklauso toms šalims. Nežinome, kad ne visos valstybės narės dalyvaus šiame projekte. Kaip Jums atrodo, ar tai ne apsunkins, nesukels problemų atliekant tyrimus? Mes žinome, kad Europos pagal dabartinį projektą nebus užtikrintos tam tikros garantijos. Ir kaip galima bus užtikrinti, kad uh, visi piliečiai, nepriklausomai nuo to, iš kurios šalies jie yra, nepriklausomai nuo to, ta šalis dalyvauja Europos prokuratūros projekte, galės būti tikri, kad bus užtikrintos jų teisės. Nes man atrodo, kad dabartinė situacija kelia grėsmę, kad visa sistema pasidarys trapesnė ir kad tie tyrimai bus tam tikrą prasme trapesni. tai uh, klausimas, kuris yra susijęs su politika. Tam tikros valstybės narės nusprendė nedalyvauti Europos prokuratūros projekte. Ir Neolafo generalinės direktoras, direktorius galės vien savo jėgomis spręsti šias problemas. Aš visiškai jums pritariu, kad tai, kad uh, 20 valstybių narių nusprendė dalyvauti šiame projekte, o 8 nusprendė to nedaryti, sukurs šiokių tokių problemų. Nei norėčiau kalbėti ciniškai, tai pasakyčiau, kad taip, iš tikrųjų tai suteikia Olafui tam tikras galimybės, bet aš nemanau, kad tai būtų teisinga. Mano siekis ateityje būtų užtikrinti, kad pasiekėme geri rezultatai, kad uh, ir kad Europos prokuratūra veiks taip gerai, kad ji galės pritraukti į savo gretas kitas šalis, kurios e, baiminasi šiuo metu, kad e, bandoma viską suvienodinti. Ir jei aš būsiu paskirtas e, da, direktoriaus, Olaf direktoriaus pareigas, aš padarysiu už, padaryti viską, kad užtikrinčiau, kad Olafo standartai taikomi aštuonioms neprisijungusiams prie prokuratūros šalių būtų tokie pat, kaip ir standartai, kurie taikomi toms uh, uh, tų šalių, kurie dalyvauja šiame projekte piliečių atžvilgiu. Tam, kaip jūs ir sakėt, gerbiamas Europos parlamento nariai, kad nebūtų tokių pilkųjų zonų. Panas Novakov, prašome. Ačiū, ponė pirminkė. Pone Mitske. Mes, išgyvenam, mes gyvename tokiais laikais, kai, kai kyla nuolat kažkokių dokumentų Panamos, dar kažkokių kitų salų dokumentų skandalai. Žinome, kad neaišku, kam priklauso įvairios įmonės, įmonės priklauso kitai įmoniai, ta priklauso dar kitai įmoniai, o ta kita yra registruota kažkur offshore'inėse teritorijose. Uh, Ir uh, Olafas net neturi įgaliojimo patikrinti uh, įtariamo asmens banko sąskaitos, ne, negalės neaiškinti, kur ji yra. Kaip jums atrodo, ar tai yra padėtis, uh, tai yra įgaliojimai, kurie padėtų jums uh, ne, uh, spręsti dabartinės problemas, nes Olafas, kaip žinia, turėtų būti geriausias mokesčių mokėtojų draugas. Pirmiausia, aš pritariu, kad jūsų komitetas ir Olafas iš tikrųjų yra geriausias piliečių draugas. Uh, Kiekvienas euras yra svarbus ir e, to ir sieksiu, jei tapsiu Olafo vadovu dėl galimybės tikrinti sąskaitas. Aš žinau, kad Olafo parengtoje ataskaitoje apie tai yra kalbama ir atrodytų, kad tai būtų to, tokia tikrai gundinti galimybė. Tačiau tai čia reikia savęs paklausti. Kokia kelionė mūsų laukia? Proku, Europos prokuratūra turės nagrinėti su sukčiavimu susijusias bylas jie tai galės e, rinkti visą tą e, bylos nagrinėjimų reikalingą informaciją, apie kurią beje ir jūs kalbėjote. Ir e, Europos prokuratura turi turėti visas galimybės ištirti atvejus bendradarbiaujant su Olafu ir nacionalinės prokuratūros turi dalyvauti tose tyrimuose. Ir mes turime stiprinti savo bendradarbiavimą. Tokiu atveju aš jums pritarčiau. Uh, bet aš nemanau, kad tokių įgaliojimų reikėtų e, tuo atveju, jei Olafas savarankiškai atlikinėtų tyrimus, e, ne e, atsižvelgdamas į jam takamą reglamento ir PIF direktyvos nuostatas. Ačiū, papirmininkė, noriu užduoti klausimą susijusiu su PVM sukčiavimu. Manau, kad bendradarbiavimas tarp valstybių narių ir OLAFO turėtų būti glaudesnis, kalbant apie Vokietijos požiūrį į OLAFO įgaliojimus. Prašau atsakyti taip, arba mm, tiksliau, e, kaip jūs ketinate pagerinti bendarbiavimą su valstybės narėmis? Aš atsakysiu angliškai šį klausimą. Kiek aš suprantu, Kai kalba eina apie da, sukčiavimą su PVM įtarimo nagrinėjimą ir kai da, kalba eina apie mažesnį 10 milijonų sumą, tuomet ne Olafas atlikinės tokius tyrimus. Mes neturime pakankamai žmogiškų išteklių, kad galėtume viską ištirti. Beradarbiavimas, taip, jo reikia ir aš manau, kad beradarbiauti reikia ne vien, kai mes atliekame tyrimus. Nenoriu čia pradėti įsamios diskusijos, nu, noriu pasakyti, kad Olafas visuomet turi stebėti, kaip juda pinigai, nes akivaizdu, kad ten, kur yra pinigų, ten bus ir sukčiavimo. Taip žmonės elgesi. Sukčiavimo gali būti daugiau ir mažiau, viskas priklauso nuo to, kiek, kokią sistemą jūs turite, kokią reglamentavimo sistemą turite, kaip gerai veikia teismų sistema ir kiek, nuo to, kiek spragų egzistuoja tiek nacionaliniuose įstatymuose, tiek tarptautinėse nuostatuose, nes akivaizdu, kad žmonės, kurie nori sukčiauti, tikrai pasinaudos tomis spragomis. Taigi Olafas darys viską, kad būtų vykdoma tinkama prevencija ir būtų rengiami tinkami teisės aktai, kurių sumažintų iki minimumo sukčiavimo galimybę. Mes tikrai tikrai labai aiškiai pasisakysime už tokį mūsų darbo pobūdį. Noriu jūsų paklausti, kaip įsivaizduojate clearinghouse procedūros ateitį. Clearinghouse procedūra reiškia, kad vyksta reguliarūs susitikimai tarp Olaf ir komisijos generalinio sekretoriato, kuriuose aptariami e, tyrimai, kuriuos Olafo pareigūnai vykdo komisijos darbuotojų atžvilgių, kaip tai darėtų su Olafo nepriklausomumo užtikrinimu. Antras klausimas. Kosovo atvejs buvo tyriamas prieš 15-16 metų, o kokias patirties esate sukaupę susijusios su policijos vykdomais tyrimais ar netokie tolimoje praeitie. Pirmiausia, dėl clearinghouse. Aš suprantu, kad po to, kai bu, yra baigti tyrimai, Ir jei jie buvo susijęs su komisijos pareigūnais, tuomet reikėtų pateikti rekomendacijas. Tuomet, kai at, e, vyksta tyrimas ir kol jis nėra baigtas, tuomet akivaizdu, kad mes esame visiškai nepriklausomi. Ir e, tavo Olafo organigramoje, jei aš gerai suprantu, aš turėsiu savo pavaldinius ir būsiu taip pat e, pavaldus kažkam. Ir tai gali turėti tam tikrų metrinių pasiekmių. Bet aš niekuomet, tikrai niekuomet. Uh, neįsivelčiau į jokias diskusijos, kurios sukeltų grėsmę, kad, mūsų, kad Olafas veiktų neš, e, e, nešališkai. E, būtent už tai pasisakau savo veikloje ir 25 metus jau taip elgiuosi. Dėl mano patirties atliekant pol, m, tyrimus policijoje, aš galiu pasakyti, kad mano patirtis svarbiausia mano patirtis yra susijusi su etikos e, nuostatų užtikrinimu. Per, e, per pastarąjį dešimtmetį taip mes esame perdavę įvairias bylas įvairioms e, jurisdikcijoms, skaitant ir tas, kurios yra už ES ribų. Aš kalbu apie tas šalis, pavyzdžiui, kur teismų sistema yra tikrai labai labai silpna. Uh, Ar jei norėčiau, jei paprašytumėt patečių sėkmės, sėkmingų ištirtų bylų istorijų, negalėčiau nieko jums pasakyti, nenoriu girtis. Tiesiog bandau atsakyti jūsų klausimus, tai tiek. Ačiū, buvo įdomu Jūs išklausyti, noriu Jums padėkoti už tai, kad atvykote. Manau, kad mes toliau tęsime savo diskusijas. Frakcijoms noriu suteikti galimybę penkias minutės pasikeisti nuomonėmis ir po to balsuosime. Skelbiu penkių minučių pertrauką.